So, we start again. Taigi, pradėkime vėl po trijų šešios. Taigi, na, ne visai lygiai še, trys, bet tikiuosi, kad parlamentarai prisijungs prie mūsų. Pirmas šios popietės darbo tvarkės lausimas yra 11 punktas. Keitimasis nuomonėmis dėl stabilizavimo mechanizmo. Uh, dėl bananų ir priekybos tarimo su Kolumbija ir Peru. Situacija yra tokia, kad kvotos šviežių bananų importui buvo pasiektas iki praeitų metų pabaigos Tai nėra unikalus atvejis ir buvo ir kitokių, e, ir, ir daugiau tokių atvejų, kuomet mm, kvota buvo išnaudota. Manau, kad reikia panaudoti šį mechanizmą galvoti apie mm, tarifinį galbūt režimą bananams, gal reikia rasti kažkokį kitą sprendimą netgi. Tai yra klausimas, kurį turime aptarti šiandien. Dėja, Pranešės dar nėra. Tik gal galime tada e, sukeisti pasisakymus, pradėkime nuo komisijos. Possible? Yeah. Okay. Thank you, Chair. Thank you for this. Ačiū pirmininkė, ačiū už e, šią galimybę. Mes džiaugiamės galėdami pristatyti e, tokios pirminės informacijos šio klausimu. Kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų dviejus metus iš eilės e, nustatytas kiekis buvo išnaudotas e, šviežių bananų importui iš Peru. Kalbant apie gyvenimo reglamentą, reikia pasakyti, kad komisija patvirtino gyvenimo aktą. Uh, E, kur buvo pasakyta, kad nežiūrint importo masto, stabilizavimo mechanizmo nereikia panaudoti. Mm, kokie čia buvo argumentai, tai buvo du tokie elementai komisijos įgyvendinimo sprendimo konstatuojamoje dalyje. Visų pirma, mm, Peru užimama rinkos dalis ES, kuris sudaro apie 2 procentus Antras elementas yra tai, kad bananų rinkoje nėra kažkokių tai didesnių neramumų, kažkokių tai trikdžių dėl kainų. Kainos yra tikrai įspūdingai stabilios. Ir tas pasakytina apie abiejų metų pabaigą. Taigi pagrindiniai tokie elementai buvo to, tokie ir mes priemėm sprendimą nesimti veiksmų. Tai paskelbėme tokį gyvendantį sprendimą. Komisija toliau atidžiai stebi bananų importo iš Perų situaciją. Visą tai darome tikrai laiku, reguliariai, ypač į antrą metų pusę mes tikrai tą darysime, mes galėsime kas savaitę tą žiūrėti. Uh, nes iš tikrųjų ta sistema pasiteisino, paaiškėjo, kad tikrai labai efektyvu yra, kai galime stebėti tą importą taip ir tą darysime ir ateinančiais metais. Ačiū, o dabar mielai atsakysime jūsų klausimus. E, e, Ačiū, dabar steiksiu žodį šešėliniam pranešėm, ponas Mato, kaip pavaduoja kolega. En primer lugar, quería agradecerle además que hayan incluido este. Ačiū pirmininkė. Tikrai džiaugiamės, kad e, šis klausimas įtrauktas į darbo atvarkę. E, tas klausimas galbūt paliečia netiek daug žmonių Europos Sąjungoje, bet e, vis tik tai uh, yra netaip jau ir mažai tų žmonių, kuriuos paliečia bananų importo klausimas. Aš pats esu iš Kanarų salų, taigi galiu pasakyti, kad taip mums tai aktualu ir ačiū, kad tą klausimą įtraukėte į darbo atvarkę. Dabar dėl komisijos atsakymo mes sveikiname, kad yra tas saugiklio punktas. Mes galvojame, kad būtina jį išlaikyti. Tačiau tas saugiklio punktas pasarosius keliarius metus nebuvo efektyvus arba, greičiau reikia pasakyti, nebuvo tinkamai įgyvenintas, turiuomenėje importo draudimą. Pažiūrėkime trumpai faktus. 2000, iki 2010 metų starimo buvo 51 tūkstantis tonų importuojama, 2013 metais buvo jau 1200 o viršutinė riba saugikliui pritaikyti buvo 78 tūkstančiai tonų nustatyta. Taigi išaugimas yra 200 procentų tas kiekis tas punktas nėra, aišku, automatiškai taikomas, yra pasiremiama rinkos analizė, tačiau reikia pasakyti, kad yra um, reikalinga įvertinti, ar toks importo pasikeitimas turėjo neigiamo poveikio Europos gamintojams dėl įvairių priežasčių labai didelio neigiamo poveikio rinkoje nebuvo pastarosius keliarius metus, būtent per tuos metus, per kuriuos tos ribos buvo labai aiškiai viršytos, kaip komisijos atstovas ir sakė, tai yra ne todėl, kad. Mm, e, kad e, Peru ir Kolumbijos užimama Europinės rinkos dalis nėra didelė. Tai nėra geriausias, aišku, pavyzdys. Pavyzdžiui, Ekvadoro atveju kiekis yra visiškai kitoks. Tai e, net ir tokiais atvejais nėra taikomi tie saugikliai. Tai Jeigu pasakai, kad tie pasikeitimai nesukėlė krizės, na čia viskas priklauso nuo to, kaip viskas žiūri, nes pavyzdžiui, sakykime, bananų augintojai Kanarų salose yra nuolatinės krizės sąlygose. Mm, Laik, nuo to momento, kai įsigaliojo laisvos priekybos susitarimai ir tarifai labai sumažėjo. Akivaizdu, kad čia poveikis yra didžiulis, tai tas pasakymas, kad krizės nėra, na, čia jis toks labai santykinai vertintinas, žiūrint iš kokios pozicijos kalbi. Aš nenoriu ginčytis, aš noriu aptarti komitete, kokios priemonės būtų tinkamos bananų srityje. Nes pavyzdžiui, jeigu sakoma, kad viršėjama riba, tą ribą reikia padidinti, tai čia nesąmonė. Ribos tam ir yra nustatytos, kad mm, būtų pakankamai manevro laisvės importui ir, na, reikėtų vis tik tai taikyti kaip, na, neginčiamą principą Ir mes nežinome, pavyzdžiui, kur tas importas nukeliauja. Komisija gal turėtų pasakyti, tai komisija pasako, kad paskui uh, tik sužino, jeigu, pavyzdžiui, tu, sakykime, viršita bus netgi 1200, tai koks bus, uh, kokios sankcijos, kas bus daroma, kad kada raudona šviesa bus uždegta, tik po to, kai komunikatas pasirodo, tai paskui, aišku, viską padaryti daug sunkiau. Ar man atrodo, kad reikėtų dirbti kitokiu būdu. Um, turėtų komisija pateikti informaciją parlamentui laiku ir stabilizavimo punktui turėtų būti suteikta daugiau jėgos, galios. Uh, iš tikrųjų importuotojai turi laikytis to, kas buvo sutarta. Yra nustatytos ribos ir jeigu tos ribos yra viršijamos, tai mm, tikrai reikia imtis priemonių, nes jie neturi kenkti Europos gamintojams. Ich, ich ja... Ačiū. Esu šešėlinės socialdemokratų frakcijos vardu. E, taip pat buvau pranešėjęs dėl saugiklių punkto praeitoje kadencijoje ir taikinimo metu iš tikrųjų buvo gan nemažai grumtynių šio klausimu įvairiose sritise, ne vien tik bananų turime teisės aktus, kuriuos suderino abi įstatymų leidybos institucijos ir um, jų turi laikytis komisija. Čia, tarkim, tas pats kaip jeigu aš važiuoja automobiliu per miestą ir dvigubai virš jų leistina greitį ir galvoju, čia nieko tokio. Bet jeigu policija mane sustabdytų, tai tikrai jie visai nepasidžiaugtų tuo ir, ir nepagirtų manęs. Taigi, jeigu yra teisės aktai, jų turi būti laikomasi. O jeigu komisija galvoja, kad teisės aktas nebetitinka um, situacijos, tai tada reikia um, teikti pakeitimus. Su Ekvadoro tikrai nebus lengvesnė situacija. Tad mane iš tikrųjų stebina toks požiūris. nesu tikras, kad suprantu, ką komisija nori pasakyti, kad jūs laikotės teisės aktų tik tuo met, kai jums tai yra naudinga ir patogu, panašulis. Um. Ačiū pirmininkė. Ką Jūs pasakėte, man atrodo, viskas buvo pakankamai aišku dėl to, kad turi būti laikomasi teisės aktų. Tai yra tarybos ir parlamento patvirtinti įstatymai, jų privalu laikytis. Taip pat aš galvoju, o kaip iš viso kvotos yra paskaičiuojamos, mm, kaip yra įvertinama visa gamybinė struktūra. Aš kaip ir gal galėčiau suprasti tą mm, perų požiūrio tašką. Ekvadoras prisijungė prie Peru ir Kolumbijos sutarimo ir tai yra tikrai labai didelis bananų gamintojas. Ekvadorui gerai sekasi savo kvotą atverti tikrai mm, jiem labai sekasi savo pozicijas išlaikyti, bet jeigu kalbame apie kvotas ir teisės aktus, manau, galėtumėm pagristai iškelti klausimą komisijai. Virš tų nustatytų kvotų, jei ar, ar turi būti dar kažkokios papildomos kvotos nustatomos, pavyzdžiui, sąžininkos priekybos bananams, konkrečiai, gal reikėtų apie tai pagal, pakalbėti, nes na, ypač jeigu komisija kalba apie tos saugiklio punktus. Ačiū, pirmininkė. Aš atsiprašau, negalėjau išklausyti komisijos, negirdėjau dar jos, bet aš, mm, na, įsivaizduoju, ką mm, komisija pasakė. Iš tikrųjų, tai yra blogas signalas, kai komisija sako, kad jie nepanaudojo stabilizavimo mechanizmo per dviejus metus iš eilės. Tai tikrai yra blogas signalas, kuris siunčiamas ir parlamentui, bet ir um, Europos bananų augintojams. Mes esame viena iš teisės aktų leidybos institucijų ir parlamentas turi būti informuojamas tinkamu laiku apie visus pasikeitimus bananų importo srityje, kaip kolegos ir sakė, kad galima būtų spręsti, ar reikia panaudoti stabilizavimo mechanizmą. Ir aišku, mes turime siekti savo pirminių tikslų ir pasiekti e, to tikslo, kuris yra nustatytas šiam stabilizavimo mechanizmui, tai yra apsaugoti Europos sektorių, jeigu yra kažkokių tai um, trūkdžių rinkoje, jeigu kažkokių problemų yra rinkoje. Gracias, presidente. Eh, yo quisiera, en primer lugar, hacer una, una referencia a. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, prateščiau tai, ką sakė komiteto pirmininkas. Kai turime priekybos susitarimus, mums reikia mm, saugiklių punktų ir kaip pasirašome susitarimus su trečiomis valstybėmis, jeigu nėra tų saugiklių, abi dėrybinės pusės mm, turi susitarti, dėl to nes turime apsaugoti jautresnius sektorius, jautres, jautresnius regionus, Um, ES ir atokiausi regionai, aišku, yra pažeidžiami uh, regionai, kadangi ten, žinoma, gamybos kainos yra daug didesnės nei tose regionuose, kurie yra ES centre. Ir Be to reikia nepamiršti, kad yra monokultūrinių regionų, tai yra, kur auginama tik tai viena kažkokia tai mm, rūšis. Ir Žinoma, reikia tos apsaugos. Prancūzija, Portugalija, Ispanija, kaip žinote, mm, yra pagrindinės bananus auginančios valstybės ES. Taigi, būtina užtikrinti, kad tų saugiklių punktų būtų laikomasi. Čia reikia visiško skaidrumo. Tai aš tikrai pritarčiau tam, ką pasakė. Matas, jis yra iš Kanarų salų ir puikiai išmano šią sritį. Uh, Taigi neteisinga, kad komisija gauna informaciją apie importą kas savaitę, o parlamentas yra informuojamas tik tai daug vėliau. Iš tikrųjų, jeigu yra kažkokių tai problemų dėl importo, mes turime pritaikyti reikiamas priemonės reikiamų laikų, o ne mm, pavėluotai. Yra juk labai daug šeimų, kurios, kurių vienintelis pragyvenimo šaltinis yra bananų auginimas. Bet labai svarbu yra, kad kai pasirašomas susitarimas, pavyzdžiui, su Ekvadoru, um, aišku, tai yra labai gerai, bet um, tuo pat metu mes turime nepamiršti ir savo augintojų ir gamintojų interesų ir turime apsaugoti jas. Taigi, uh, Aš galvoju, kad reikia parengti pranešimą dėl um, bananų importo iš Ekvadoro ar kitur poveikio um, mūsų um, žmonių, kurie gyvena ypač atokiausiuose regionuose gyvenimui, šeimų gyvenimui. Turint omeny ir ypač tai, kad, tarkim, Kanarų salose yra labai didelis nedarbo lygis, virš 30 procentų. Uh, nesudarykime tokios situacijos, kur tas nedarbo lygis dar labiau išauktų. Taigi, jeigu komisija turi informaciją, parlamentas turi turėti galimybę ją irgi gauti ir gauti ją laiku. Kreipiamės į komisiją, kad ji atliktų tą studiją ir pateiktų mums visas prognozes dėl to, kokia žala gali būti. Flot and Mr. Valesa. Panas Valesa. Thank you, Mr. President. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, kad mūsų neveiklumas turi rimtų pasiekmių ES gamintojams. Ir automatiniai mechanizmai, tikrinimo mechanizmai turi veikti. Aš vis dėlto be tokių mechanizmų aš neįsivaizduoju, kodėl komisija, komisijos yra toks neveiklumas. Tai aš manau, kad šiuo metu mes iš, kaip Europos parlamentas turi pakilti ir E, pareikalauti iš komisijos aiškaus ir laiku, pateikiamo, laiku pateikiamos informacijos apie importą iš šių šalių ir reikia užtikrinti, kad šitas priemonės kaip saugikliai turi būti įgyvendinamos ir svarbiausia, turim e, turėti aišku įsta, įstatymo aiškinimą ir e, reikalui esant turime aiškintis, kokie mechanizmai, kokie yra stenkščiai ir ar jie tinka ir yra tinkami. Ir visa informacija turi būti pateikiama mums laiku, kad mes galėtume atsiliepti ir sureaguoti į, į, į pasikeitimus. Labai ačiū. Grįžtu prie komisijos. Taigi jūs išklausėte daugiau tokių, sakyčiau, kritiškų balsų. Kokia jūsų būtų reakcija šio klausimu? Labai ačiū. Žinoma, naudinga išklausyti šitos balsus ir galėčiau pas, pasiūlyti keletą pakeitimų, pa, pa, pasvarstymų. Galbūt reikėtų žingsni, žengti žingsnį atgal ir daryti nuorodą į tai, kad apsaugos mechanizmai, tie saugikliai yra konkreti priemonė, kuri taikoma pereinamąjį laikotarpį. Tai galbūt paaiškinsiu, kas tai yra ir kas tai nėra. Tai yra tokios nuostatos, kurios nustato tam tikrą lygį, kada komisija turi pradėti svarstyti, ar reikia imtis veiksmų. O kas tai nėra? Tai nėra importo kvota. Čia buvo padaryta nuoroda į kvotas, kuri yra kita priemonė ji numatyta priekybos susitarimuose ir kai dėl kvotų, tai yra importas ir jiems taikomi preferenciniai importo tarifai, yra bendras kiekis, o kitam likusiam kiekiu yra taikomas nepreferencinis dydis. Mm, tai yra, čia kalbam apie tą patį principą. Yra apsaugos mechanizmas. Taigi, pirmiausia, pirmasis elementas yra atidžiai stebėti, ar yra poveikis rinkai, ar reikia stabilizuoti rinką. Čia veikia stabilizavimo mechanizmas ir įgyvendinimo sprendimas, kurį šiandien aiškiname, aiškinamės, e, teigia, kad rinkos stebėjimas rodo, jog nebuvo neigiamo poveikio, kurių galim būti paaiškinti importų iš, per, iš Perų, dėl to buvo padaryta išvada nesimti veiksmų. Bet tai visiškai nereiškia, tai neužkirta kelio kitoms mm, išvadoms ar, ar svarstymams. E, kalbant apie kitus, apie importą iš kitų partnerių, iš kitų valstybių. Taigi, dėl informavimo, tai žinokite, kad informacija, kurią naudojamės komisijoje, yra viešai prieinama. Mes esam pasirengę pateikti jums nuorodas, tai yra taksų generalinis direktoratas tai yra pirminis šaltinis šios viešai prieinamos informacijos. Mes, kaip sakiau, labai atidžiai stebime bananų rinką, ypač antroje metų pusėje, kai galime tikėtis eh, importo dydžių, bendrųjų importo dydžių per visus metus, kad gali būti jie pasiek, pasiekti aukštesnius lygius, aukštus lygius ir tada mes stebime kainas ir 14 metais mes stebėjome, kad kainos liko stabilios. Taigi, baigdamas noriu pasakyti, kad mes toliau gyvendinsime e, susitarimus tiek e, pagal raidę ir pagal dvasę tų susitarimų ir jeigu reikia, mes esam pasirengę e, su jumis susitikti ir atsakyti klausimus. Uh, Ačiū bet tikiuosi jūs žinote, kad yra labai didelis nesusipratimas, nesupratimas, kokia yra parlamento taisyklė. Tai, tai nėra vienas elementas, bet tai yra teisės aktų rengėjas, vieno iš trijų, tai man nepakanka žinoti tą interneto svetainę, kur jūs kažką skelbėte. Tai tikrai mes norėtume kitokio pobūdžio komunikavimo naudojant saugiklių mechanizmus ir tikiuosi ateityje, kad bus dialogas iš anksto, o prieš tai yra prieš tai, kai jūs nuspręsit e, imtis kokių priemonių ne, ar ne, tada nutarsime, ar jūs atitinka teisę ar netitinka jūsų siūlomas priemonės. Ačiū. Gracias, presidente, porque eh, lo ha dicho muy claro. Yo le agradezco que haga esto. Dėkoju esu mm, dėkingas už pastabas, bet e, tas perspėjimas e, rodo, kad kai yra pasiektas kiekis arba riba, tai tuomet komisija turi e, numatyti draudimą ir nėra, nematau priežasčių, dėl ko jos tai nedaro, nors kaina ir likusi tokia, tokia pati nesvarbu, ar buvo kažkoks poveikis ar ne, bet aš manau, kad reikėtų vyk, nuvykti į Lapalmą ir tada įsiaiškinti, ar yra krizė ar ne, ir ar buvo kažkoks neigiamas poveikis ar nebuvo poveikio priekybai Palmoje, Lapalmoje. Nes mes nesame prieš e, e, sutarimus, bet dėkoju kolegoms, kurie sako, kad jeigu yra teisės aktai, jeigu yra bendras sprendimų prieimimas, tai mes turim jų laikytis. Ir parlamentas turi su visais elgtis vienodai ir kreiptis į komisiją taip pat. And... Na, mano klausimas aiškus ir turėsime pamėginti pagerinti ryšius tarp komisijos ir parlamento šioje srityje. Labai ačiū. O dabar perinu prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 2, 12 ir 13 punktų. Tai yra e, protokolas, kuriuo iš dalies keičiam pasaulio priekybos organizacijos įgymo sutartis. Ir manau, kad visi žino, jog yra čia 20 30 e, šalių ir 40 dokumentų, kalbant apie šitas sutartis, tai čia 20-30 šalių ir, ir iki 40 dokumentų. Tai reikia, kad mes tikrai pagerintume situaciją ir kad tai būtų vienas iš pasiekimų e, dėl bendravimą su BPO per pastruosius metus, manau, kad galime e, eiti tą kryptimį ir kai e, ponas Kaskari buvo atsakingas, tai aš jam suteiksiu žodį, kadangi jis um, pristato pranešėją pana Salvą ir pristatys jo nuomonę, kalbės jo vardu. Taigi, Daniel, žodis jums. Kadangi Pablis Salve negalėjo dalyvauti šios dienos posėdėje, tai jis paprašė manęs e, išsakyti jo, persakyti jo pastabas. Ir ponas e, e, Salva pritarė 13 metų sustikimo rezultatams, kai buvo pasiektas sustarimas su PPO dėl prekybos palengvinimo. Tai yra svarbios gairės, kadangi tai yra pirmas dušalis susitarimas po PPO įsteigimo 95 metais. Ponas Salvė pripažįsta e, naudą iš to, kad e, šitos sutarties įgyventinimas tikrai turės didžiulės naudos ir sutartis sumažins netikrumą, kalbant apie patikimo rinką sąlygas, priekybos kaštus nuo 10-15 mm, santykių e, procentų, atsiprašau, ir tai leis vers pagerinti mm, verslą ir sumažinti mm, biurokratiją. Jis pritarė komisijos iniciatyvai mm, dėl techninės pagalbos nuostatų, pagalbos mažiausiai išsivyščiusioms šalims ir tiek jos 400 milijonų eurų, kurie bus išleisti projektams, kurie padės pagerinti tokių šalių mūtų sistemą. Bet šitas finansavimas turi būti labai gerai koordinuojamas su koordinavimu iš kitų don, donorų, pavyzdžiui, pasaulio banko ir taip toliau. Ir neturėtų būti biurok, dvigubos biurokratijos, nes tai gali atgrasyti besivystančių šalių, vystantačių šalis nuo pagalbos prašymo. Taip pat reikėtų kreiptis į specialistų organizaciją organizacijas, pasaulio mūtų organizaciją, kurie gali teikti patirtį, pasidalinti patirtimi kiekvienu atveju atskirai ir taip pat ES delegacijos visame pasaulyje galėtų dirbti kartu su besivystančiomis šalimis vietoje ir e, šios delegacijos turėtų kuo plačiau e, dalyvauti, teikiant techninę pagalbą. Atrodo, kad didžiosios besivystančios e, šalis Brazilija, Kinija neprašo techninės pagalbos ir tai yra labai gerai, nes pinigai yra skiriami tiems, kurie jį labiausiai e, reikia ir ir reikia e, ratifikuoti sustarimą prieš jam įsigaliojant, todėl mm, jis prašo, kad visas PPO šalis narės darytų, kaip įmanoma, tai visą mm, greičiau dar iki ministrų konferencijos pradžio mėnesį. Tai tokios yra e, pranešėjo pastabos. Ačiū. O dabar suteikiu žodį šešėliniam pranešėjui e, ir pirmasis yra Nikolė Dantė. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Daug kas jau buvo pasakyta. Kai tai yra pirmas daugiašalis susitarimas, kur po PPO įsteigimo 95-ais ir daug narių, e, daug kas ratifikavo šitą sustarimą ir Hongkongas, e, Rusija, tai kitos šalis, tai e, svarbu, kad šitas sustarimas yra atsižvelgia į individualių šalių vystimosi dinamiką ir dabar yra trys kategorijos šalių. Kategorija A tai to. Yra kuriuoms reikalinga techninė pagalba, yra šalis, kuriuoms yra pasirašytas turtis, su kuriomis bus pasirašyta. Džiugiuosi, kad yra milijon, e, pagtinkama pagalba, finansinė pagalba, 400 milijonų eurų paremti šito sustarimo įgyvendinimą ir įsigaliojimą atskirose šalyse. Ir e, be to kas šitoje startyje numatytos sąlygos pagalbos teikimo besivystančios šalims ir e, yra didžiulė nauda 10-15 procentų besivystančioms e, šalims. Be to labai svarbu, labai svarbu ir mažoms vidutinėms įmonėms, nes būtent tos nedidelės įmonės uh, joms tenka didžiausia administracinė našta ir taip pat kaštų našta. Kartais administravimo e, kaštai viršyje pačių prekių kainas. Ir turiu pasakyti, kad yra įvairios svarbės nuomonės, inovacinės nuostatos, kaip pavyzdžiui, numatyta e, elektroninio mokėjimo galimybė importo eksporto apmokėjimas, taip pat siekiama mažinti korupciją ir sumažinti dokumentų skaičių tranzito atveju. Pre, pre, prekių sėkimas, kurios yra mm, gabenamos tranzitu per vairias šalis tai e, galime, jas gali stebėti vieno punkto operatorius, per kurį eina visi e, dokumentai, prekės ir visa kita. Tai reiškia supaprastinimą ir administracinių procedūrų, biurokratinės procedūrų supaprastinimą. Tai šis susitarimas e, yra skatina teisingą priekybą, teisingus mainus ir aš esu pasirengęs balus bendradarbiauti su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais tam, kad be šito dokumento mes galėtume parengti ir rezoliuciją kurios pagalbų mes galėtume kreiptis į Europos Sąjungą ir taip pat komisiją konkrečiai tam, kad būtų tiksliai įgyvendinamas visos nuostatos, taip kas e, yra numatytas startyje. Dėkuoju. Panas Paulo Harcoti, PPO koordinavimo koordinacinės grupės vadovas. Dėkuoju, pirmininkė, mažai ką beliko pridurti po tokių įdomių mm, pristatymų, kurias padarė plenešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Tik noriu pasakyti, kad komisija yra skatinama e, suprasti, kad parlamente yra pritarime šiai iniciatyvai ir mūsų tikslas, kaip ir pasąjungos tikslas, yra ratifikuoti šituos susidarimus iki ministrų konferencijos, tokio ministrų konferencijos, kuri vyks Nairobija šių metų gruodžio viduryje. Jeigu mes tai padarysim ir mes, e, ko gero, tikiuosi tai veiksim, tai tuomet mes galėsim uh, pasiekti tą ratifikacijos lygį, kad įsigaliotų sutartis. Tik tai noriu priminti, ką mes jau pasiekėme, kaip šešėliniai pranešėjai priminė e, ir nes dalyvaujančios šalis, tai ta vadinama A šalis ir 50 e, kaiminės šalis, kur šitas procesas vyksta, mes galime tikėtis, kad politinė aplinka šiuose šalise jau atsižvelgia į susitarimų re, reglamentavimą ir toliau mes irgi prisidėsime prie starties ratifikavimo. Taip pat yra kitas besivystančios šalis, kurios nurodė, kad jos padarys viską, kas įgalima, kad būtų ratifikuoti sutartį iš iki gruodžio. Taigi matome, kad mes jau esame arti šito įsigalėjimo. įsigalėjimo. Tai jeigu ne Nairobija, tai netrukus po to, po to, po konferencijos. Ir dar e, pranešėjai, e, ką minėjo ir kas yra labai svarbu, tai yra techninė pagalba tai e, Trade ir TESCO generaliniai direktoratai bendarbiauja siekdami, kad tie, kam reikia techninės pagalbos, siekiant įgyvendinti šitą sutartį, ypač, mm, pavyzdžiui, mažos pažydžiamo, maži, maži, mažos pažydžiamo šalis, tai mes tikrai rasim prieinamų pinigų tiek kaip nacionalinių regioninių programų pagalba, tai yra 400 milijonų. E, kurį įsipareigojo komisija skirti balyje, bet šalia dar bus e, PPO priemonės, PBO priemonės ir taip pat ko gero bus ir privačios viešos iniciatyvos, steikiant įtraukti privatų faktorių įgyvendinimo. Koordinavimas yra labai svarbus ir delegacijos, mūsų delegacijos šalyse padarys viską, ką galima, kad mm, gyvenimas būtų užtikrintas. Jeigu turim teisės, jeigu viskas gerai, tai uh, sutartis turėtų įsigalioti kitais metais. Jeigu mes teiksim pagalbą techninėje srityje, tai mes uh, turėsim na, keletą metų, keletą metų ir po to pamatysime, kad visas pasaulis modernizavo mūtinius standartus ir uh, kad bus taip, kaip yra dabar dabartinėse mūsų valstybėse narėse, tai tikrai bus labai naudinga ir ypač besivystančios šalims, nes mažo šalis mažiukiai, mažiukiai e, kuriems e, kaštai, e, kur prekių kainas, pinigų dalį mm, administracinės kainos. Thanks a lot. So we will... Ačiū. Tęsime darbą tuo klausimu. Visi puikiai suvokime, kad mums būtų naudinga greitai susitarti. Birželio 15-16 dienomis posėdėje pranešėjas pateiks pranešimo tekstą, pakeitimų pateikimo data yra birželio 19 diena, o Liepos 13 ir 14 diena Strasbūrė mes balsuosime dėl šio pranešimo. Dabar aš noriu pasisveikinti su nauju mūsų komiteto nariu iš Suomijos, ponas Otukla. Jis pakeitė poną Oliren, kuris pakeitė savo politinę karjerą. Aš sveikinu naują narį. Ačiū, pirmininkė. Aš esu naujas narys, tačiau e, senas parlamento narys. Aš dirbau parlamente dešimt metų pastarosius dešimt mėnesių dirbau Suomijoje. Suomijoje prieš tris savaitės rinkimus laimėjo mano partija ir ponas Oli Ren greičiausiai dirbs ministru Suomijoje. Man malonu grįžti čia į Europos parlamentą. Per dešimtį metų, kai čia dirbau, Aš dar buvausi įtrio komitete, o dabar dirbsiu jūsų komitete. Linkiu jums sėkmės, sako pirmininkas. Dabar trumpa komisija, e, trumpa pertraukėlė. Prašau susirinkti po 4.20, nes komisijos narė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 Yeah, put. Uh, the <laughs>

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie. Mėly kolegos, prašau sėsti į vietas. Dabar mes tęsime šiandieninį posėdį. Su malonu sveikinuosi su komisijos nare Cecilija Malmström. Mes turime aptarti du darbo tvarkės klausimus. Pirmiausia, aptarimas, kokie darbai vyks kitais metais dėl struktūrinio dialogo. Išgirsime komisijos narės e, idėjų. Ir kitas klausimas apie investicijų apsaugos priemonės. ponia Malmström e, padarys įžanginį pranešimą. Taip pat jinai aptars vakarykštį dokumentą. Po to kalbės šešėlinis pranešėjas. Ir galės kalbės kiti kolegos sustikimui skirta maždaug valanda. Vadinasi, nekalbėkite per nelyg ilgai. Žodis poniai Manstram. Ačiū pirmininkė, ponai ir ponios. Trečią kartą atvykstu pas jūs Pirmą kartą susitikome gruodžio mėnesį, kai buvau paskirta. Tada kalbėjome apie bendruosius prekybos klausimus, po to kovo mėnesį kalbėjome apie investicijų apsaugą. Taip pat dalyvavau jūsų surinktame klausime apie TTIP privalumus. Ir štai šiandien vėl atvykau ir linkiu, kad mūsų bendravimas tęstųsi ilgai. Teisingai pirmininkas paminėjo, kad svarbiausia tema, tema yra investicijų apsauga. Tačiau noriu pakalbėti ir apie struktūrinį dialogą ir kur mums prireiks jūsų bendrabiavimo trijose srityse. Taigi pirmiausia apie tai, o po to pagrindinė tema. Gruodžio mėnesį jums minėjau, kad komisija apskritai dabar nori atnaujinti mūsų prekybos strategiją. Norime, kad mūsų politika prisitaikytų prie besikeičiančio pasaulio. Norime nustatyti prioritetus dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose. Taip pat nubrėžti pagrindinės temas. Kaip politikas galime susijęti su ekonomika, vystimusi, <clears throat> investicijomis. Žodžiu, prekyba yra svarbi mūsų politikos rytis. Turime apsibriežti savo prioritetus. Šitas komunikatas bus kas paskelbtas rugsėjo mėnesį. O iki vasaros, manau, sustiksime dar kartą ir aptarsime komunikatą konkrečiai. Antra. Dabar peržiūrime savo pasiūlymą dėl viešųjų pirkimų priemonės, dėl jos kilo įvairiausių diskusijų parlamente. Kai kurie būkštauja, kad decentralizuota procedūra valstybės narės ir institucijos galėtų užkirsti kelią, blokuoti viešųjų pirkimų pasiūlymus ateinančius iš už ES ribų. Kiti mano, kad ta priemonė labai biurokratiška. Yra dar kita nuomonė, kad tai atvertų ES viešųjų pirkimų rinką ir tuo pasektų kiti pasaulio partneriai. Tas pasiūlymas taip pat jums greitai bus pateiktas, tikiuosi, irgi gerų diskusijų. Ir trečia, eksporto kontrolė ir dvigubos paskirties prekės. Neseniai buvo įvertinti ekonominiai, socialiniai ir aplinkos poveikio aspektai. <clears throat> surinkome daug duomenų ir metų viduryje ketiname pradėti maždaug po mėnesio viešasias konsultacijas. Įvertinimo procesą baigsime iki metų pabaigos, pasiūlymą teiksime kitų metų pradžioje. Žinoma, kad nuolat bendradarbiausime su jumis ir taryba, kad suprastume jūsų nuomonės. O dabar, pirmininkė, norėčiau aptarti transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties TTIP investicijų apsaugos nuostatas. Prieš kelias savaitės apie tai diskutavome, konstruktyviai kalbėjomės ir jūs paprašėte pateikti daugiau detalių. Mes Taip ir pasielgėme, komisija išsintė jums ir valstybės narėms šią savaitę e, koncepcijų dokumentą. Idėjos paimtos iš viešųjų konsultacijų, taip pat iš konsultacijų, kurios čia vyko kovo 18 dieną, mes vadovaujamės valstybių narių konsultacijomis ir jūsų bei kitų komitetų atliktų darbų, taip pat pilietinės visuomenės organizacijų nuomonėmis išnagrinėjome visus pasiūlymus ir pabandėme suformuoluoti atsakymus į jūsų iškeltus klausimus. Tie klausimai išdėstyti jums pateiktame dokumente. Dokumente išdėstytas naujojo požiūrio kontekstas. Jau egzistuoja 1400 ES susitarimų. Taip pat yra būtinybė saugoti investicijas ir ištaisyti dabartinės sistemos klaidas. Taip pat pasiruošti sustarimams su Kanada ir Singapūru. Taip pat norime išspręsti tas problemas susijusias su ginčių sprendimu. Norime sukurti naują modelinę sistemą, kaip būtų sprendžiami investiciniai ginčiai. Pateiksiu santrauką. Pirma, siūlome panaikinti dviprasmybės susijusias su vyriausybių teisėmis. Praeitie sutartis buvo surašomos taip, kad labiau gintų investicijas, o ne e, vyriausybės ir jų piliečius. Daugiau taip nebebus. Antra, e, pagerinta, patobulinta sistema taptų labiau panaši į tradicinę teismų sistemą, o ne į atskirų bylų arbitražo sistemą. Ir galiausiai turėtų būti įsteigtas tarptautinis investicijų teismas, nors užtruks, kol jis bus įsteigtas. Arbitražo teisėjai, arbitrai turėtų būti paskiriami iš bendro sąrašo, kurį sudarytų ES ir JAV ir jų reikalavimai, kvalifikacijos būtų tokios pat, tokie pat kaip teisėjų. Siūlome užkimšti dar vieną spragą. Dabar nėra jokio apeliacijų mechanizmo. Norime, kad tame nuolatinėme teisme būtų ir apeliacijų mechanizmas. Dėl TTIP mes siūlome, kad dėl visų investicijų susitarimų būtų numatyta dvišalė apeliacinė procedūra. Taip pat siūlome išvengti paralelinių ieškinių rizikos. Intencija yra iš esmės reformuoti visą sistemą, sukurti tokią sistemą, kuri saugotų investicijas ir leistų veikti arbitražo teismui. Tai ne kosmetiniai pokyčiai, tai visiškas E, arbitražo sistemos reformavimas. Mes reaguojame į kritiką ir skepticizmą, kuris buvo pareikštas anksčiau. Ir mūsų darbas atitinka ir parlamento darbą pastarosiamis savaitėmis. Aš įsiklausiau į jūsų komiteto, bet taip pat kitų komitetų pasiūlymus dėl TTIP pranešimo ir rezoliucijų. Konstitucinių reikalų komitetas reikalauja būtent tokios pastovios teismų ir teisėjų sistemos, kaip mes siūlome. Užimtumo ekonomikos reikalų komitetas reikalauja aiškesnio reguliavimo. Teisės reikalų komitetas reikalauja, kad arbitražo teismas nepakeistų nacionalinės sistemos. O Žemės ūkio komitetas mm, reikalauja investuotojams teisių reikalauti kompensacijų. Pilietinių teisių komitetas prašo užtikrinti piliečių teisės. Taip pat ir valstybės narės reikalauja panašių dalykų. Komisija pritarė šioms idėjoms, tai yra pagrindas mums susitarti. Vieninteliai minčiai mes nepritarėme. Būtent, kad investicijų arbitražo mechanizmą mes išimtume iš TTIP sutarties. Kodėl? Pirma, todėl, kad JAF yra demokratija, teisės viešpatavimo šalis. Tačiau tai nereiškia, kad niekada investuotojams nekyla pavojus. JAV teismai ne visada atsižvelgia ir JAV ne visada laikosi e, investicijų sutarčių, yra paduota bylų dėl PPO, Kanada, Japonija ir Singapūras įves e, greitai įvairių saugiklių savo santykiuose su JAP, kodėlgi ES taip nepasielgus. Paprasti teismai netinka spręsti rutininiams investicijų ginčiams, kuriuos pradeda mažos arba vidutinės įmonės. Ne daugia nacionalinės įmonės naudojasi investicijų ginčių sprendimo mechanizmų. EBPO tyrimas rodo, kad 48 procentus bylų pateikia mažos arba vidutinės įmonės. Tik 8 procentus investicinių ginčių pradeda daugia nacionalinės kompanijos. Įtraukus investicijų apsaugą į TTIP. Jeigu mes neįtrauktume jos į TTIP, mes prarastume pačią geriausią progą per visą uh, mūsų santykių istoriją. O tai yra šansas ši, reformuoti šitą sektorių, taip pat ir mūsų santykius su kitais partneriais. JAF yra didžiausias partneris, mes sutarėme, kad problema yra. Pradėkime ją spręsti TTIP bet ateityje ir visose būsimose laisvos prekybos sustarimuose. Pirmininkė, jūs dokumentą perskaitėte. Rytoj aš taryboje ministrams pristatysiu. Šiandien noriu išklausyti jūsų nuomonę, o rytoj ministrų. Pateikite mums gairių ir idėjų. Jums pateiktas dokumentas nėra teisės aktas. Mes sąmoningai taip elgiamės, nes mes norime tęsti diskusijas ir ruoštis teisės akto parengimui. Aš šiandien norėčiau išklausyti jūsų idėjas, kaip sistemą padaryti veiksmingesnę, sistemišką ir naudingą mūsų piliečiams. To mes galime pasiekti, jeigu dirbsime kartu. Baigiau savo pranešimą ir išklausysiu klausimų. Krishna, for oh, this uh, Labai ačiū, komisarė. Statement. So, dear colleagues. Už jūsų pasisakymą, kolegos. Turime apie 20 žmonių prašančių žodžio. Iš pradžio pranešė, šešėliniam pranešėjams suteiksiu žodį po to kitiem kolegos. Tarp kitko ir aš buvau pranešėjęs, taigi ir pradėsiu komisarė diskusijas. Na, visų pirma, turiu pasakyti, kad tai yra žingsnis reikiama kryptimi. Man atrodo, kad Yra daug baimių išanalizuota ir aptarta produktyvėse diskusijose. Reikia pasakyti, kad mm, tikrai tos senovinės ginčio sprendimų procedūrų taisyklės neturi ateities, dar reikia aiškiai pasakyti skabėjo tą dokumentą gauti pirmadienį ir jį panalizuoti galėsime gal tada keletą elementų aptarti. Visų pirma, e, džiugu, kad mm, teisė mm, reglamentuoti yra labai aiškiai suformuluota, ne vien tik preambuliai, bet ir, ir bendrai reguliuojamos nuostatos yra labai aiškios ir manau reikia mm, tikrai pasakyti, kad e, parlamento e, reglamentavimo galios e, negali būti paminamos. Reikia prisiminti dar 2011 metus ir pirmą rezoliuciją. Tai gerai, kad dabar tai jau yra ir oficiali pozicija. Mm, labai svarbu, kad kalbame apie valstybės pagalbą ir e, tai nepateks į investicijų sritį Labai svarbu, kad nuostatos būtų pakankamai tvirtos iš praeitie. Yra priimtų įvairių sprendimų, kurie įtakojo investuotojų teisėtus lūkesčius ir labai svarbu, aišku, Mm, kad viskas mm, į skirtingas kryptis nenaitų, kad investuotojų teisėti lūkesčiai būtų teisingai apibriežti. Ir taip pat turi būti aiški situacija ir dėl to, kad mm, sutarties šalis iš anksto susitartų ir kad būtų, aišku, ekspos galimybė, bet manau, kad tą reikia nuo pat pradžių aiškiai apibriežti. kad būtų išvengta problemų vėliau. Toliau dėl arbitražo. Manau, kad gerai, kad jūs e, judate labiau mm, link nepriklausomų teisėjų. E, tas buvo aptariama. E, standartinė praktika valstybės atnarėse yra tokia. Uh, kai um, skiriami Europos teismų teisėjai, tai turi būti teisėjai turintis um, nacionalinės visas teisėjo kvalifikacijas, o ne šiaip tik tai kažkokie privatus tarpininkai. Tai turi būti aiškiai aptarta. Ketvirtas punktas. Ai, ai. Matau nerimą jūsų veidę. Tai būtų peržiūros galimybės aiškios. Nes tekste tai yra pakankamai miglotai aptarta. Reikia iškesnių nuostatų dėl skaidrumo. abu variantai yra paminėti, tai aš manau labai gerai, labai svarbu reikia kalbėti ir apie procedūrą, bet ir apie turinį. Uh, Taigi, kaip visa tai atrodys, manau, kad nuostos turi būti pakankamai tvirtos. Penktas punktas, kuris nelabai mums priimtinas, čia reikėtų kalbėti apie nacionalinės sistemas. Jūs minite du variantus ir reikia pasirinkti arba tą, arba tą sakote, kad na, visų pirma reikia išnaudoti visas nacionalinės teisės numatytas e, galimybės procedūras, o paskui jau kreiptis į investicinių klausimų teismą. Tai aš noriu paklausti, kuri sistema būtų tinkamesnė. Aišku, teisinės tradicijos Europoje yra tokios, kad na, visų pirma turi uh, išnaudoti visas nacionalinės teisės gynimo priemonės ir tik paskui perėti prie europinio ligmens. Tai, mm, tai tikriausiai būtų toks kaip ir aiškus kelias ir čia. Uh, Bet aišku, reikia mums punkto dėl mm, to, kad nebebūtų galimybės jau grįžti atgal. Pavyzdžiui, kad jeigu pasirinkai vieną kryptį, pavyzdžiui, kad jeigu matai, kad kažkas nelabai gerai, kad e, nuspręstum pasirinkti kitą kryptį, kad būtų atitinkami saugikliai. Čia reikia iškumo. Mhm. Kitas punktas yra dar toliau kalbant apie dokumentą. kad, pavyzdžiui, dėl to, kaip elgiamasi su užsienio investuotojais, dažnai elgiamasi su užsienio investuotojais geriau nei su vietiniais investuotojais, tai tas irgi turi būti labai aiškiai apibriešta ir nuostos turi būti privalomos šioje srityje. Na, pavyzdžiui, galima galvoti, ar čia, čia būtų kažkokia aiškia atsakomybė, kalbėčiau apie investuotojus, kurie pasirenka kažkurį um, teisinį kelią. Aišku, reikia nepamiršti socialinės atsakomybės ir kitus ryčių. Tai, na, manau, bendrai vertinant tikrai galime kalbėti apie pažangą. Uh, Ir, na, nežiūrint kai kurių dalykų, dėl kurių galbūt mm, yra dar nerimo, šiaip bendras įvertinimas būtų pozityvus. Reikia kalbėti apie, aišku, atskirimą mm, reformų į investicijos ir ties, kalbant apie tarpininkavimo metodą tarpininka, ir, ir tarptautinį metodą, reikia, ar gal reikėtų galvoti apie pagrindą nacionaliniams arbitražo teismams, o paskui kitos šalis gal galėtų perimti jau toliau. Kad nebūtų to varianto, kad būtų du keliai, kad mm, visi keliautų vienu keliu. Tai gal to tiek, kas mm, man rūpi toliau. E, Kalbėsiu trumpai. Kitaip reikės papildomą laiko. Taigi, noriu padėkoti visų pirma iš jūsų atliekamą darbą. Mm, už jūsų ryštą kalbėti su mumis, net jeigu ir nuomonės ne visuomet sutampa. Uh, Aš e, gal ne su visais pranešėjo e, išsakytais pastebėjimais sutikčiau, bet e, nebūtinai mes ir turime sus, sutikti visais klausimais, sutarti visais klausimais. Aš labiau teiraučiaus dėl pačios sistemos. galbūt e, nebūtinai parlamente aptarinėti visas smulkės detalės. E, aš taip darau prielaidą, kad jūs dėl to dėrėsite su JAV. Tai aš tiesiog, mano klausimas būtų tokia kryptimi, ar, ar jau būtų maždaug kokiu tai nuojautų ženklų dėl to, ką amerikiečiai sako apie šias diskusijas, kokia kryptimi jie norėtų pasukti. Ir antras dalykas Manau, kad yra gerai tas mintis dėl tarptautinio arbitražo, tarptautinio arbitražo teismo. Kad tai būtų fiksuotas teismas, nu, tai būtų sekantis žingsnis ir, aišku, reikėtų tam pakankamai nemažai laiko. Į tą, o per tą laiką mums reikia kažkokios kitokios sistemos, kuri galėtų būti uh, laikoma kaip e, tarpinis e, laikinas variantas. Reikia galvoti, galbūt e, kaip tai suformuoti, aišku, bet galbūt nebūtinai dabar viską nuspręsti, tiesiog dėrybose reikėtų turėti tai omenyje, kuriuo keliu žengiama. na, yra vienas dalykas, kur nelabai su, kurio nelabai suprantu ir turiu pripažinti, kad esu neteisininkė, <laughs> laisvai tą pripažįstu, bet mm, kas yra dabar, dėl ko yra der, deramasi TTIP, tai mm, slapta informacija. Noriu paklausyti, kiek tai susiję su 1400 mm, dabar galiojančių dvišalių susitarimo uh, kas bus, ne visi susitarimai juk automatiškai nustos galėti vien dėl, galioti vien dėl to, kad mes susitarėme, kitame susitarėme kažką kitką. Tai kaip jūs vertintumėte tą situaciją, kiek čia kas būtų svarbu. Na ir galiausiai mm, dėl dėrybų, ar matote kokį ryšį tarp to, ko jūs siekėte su TTIP ir koks šitolesnis kelias. E. Kar vardu Emos nėra, kas nors norėtų pavaduoti, ne, Maryčia. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai. E, džiugu, kad jūs pristatote bet kelias iniciatyvas ir kad tai bus išeities taškas tolesniems diskusijoms, kalbant apie ateities investicijų apsaugos mechanizmus. Mm, manau, kad iš tikrųjų tai atspindi ir daugelį mm, mūsų frakcijos išsakytų susirūpinimą keliančių klausimų, kad tai, tai tikrai atsižvelgta. Aš džiaugiu, kad, džiaugiuosi, kad jūs mm, pas pastebėjote iš tikrųjų mūsų išsakytas pastabas kai ir ką komitetas sakė. Tai tikrai puikus pagrindas, tikrai džiugu, kad atsižvelgėte į parlamento nuomonę, tai yra puikus kelias į priekį. Gal galėtumėt patikslinti, kada jau bus detalės parengtos ir taip pat pratesiant to, ką tyravosi mano kolegė, ką amerikiečių pusė galvoja, kokie, kokie kryptimi jie eitų, nes aišku reikės ir, ir, ir į tai atsižvelgti. Mm. Atrodo, lyg ir viskas čia lygiai grečiai vyksta, aš nežinau, kaip e, gal socialistų priekybos ministrai, gal tai taryba, gal tai Vokietijos e, priekybos ministrų iniciatyva, aš nežinau, bet atrodo, kad čia viskas tarsi lygiai grečiai paraleliai vyksta. Tai ar tai <laughs> reiškia, kad jūs palaikote ryšius ar, ar ne? Uh, Gal jūs galėtumėt e, pasakyti, ką jūs galvojate apie tai, ką mes šiandien skaitėme apie Vokietijos planus, ką Vokietijos priekybos ministras pasakė. Ką jūs galvojate apie tai, kaip tai, kiek tai atspindi tarybos poziciją, panašu, kad e, vienos valstybės narės labai garsiai apie tai kalba, kitos labai tyli, tai ne visiškai aišku, gal jūs labiau jaučiat, kokia yra situacija. Ir dar dėl pasiūlymų, dėl pavyzdžių, dėl, dėl to, ką Vokietijos vyriausybė daro nuolatinis ES ir JAV teismas, pavyzdžiui, jūsų analizė, kokia būtų, kiek tai kainuotų, pavyzdžiui, ką jūs skaičiavote, nes aišku, kad toks teismas būtų jau mm, teismas paskutiniam atvejui, paskutiniam galutiniam variantui. Mes, na, aišku, galim tikėtis, kad ginčių nebus, bet kai bus, kas mokės, e, ar yra iš jų pusės paskaičiavimų, kiek tai kainuos, nes tai bus naujos tarptautinės, nauja tarptautinė institucija, naujos tarptautinėms institucijoms šiais laikais e, su palaikymo sulauks labai sunku. Tai ar čia bus ad hoc pagrindu veikiantis toks teismas, ar tai bus nuolatinė institucija, ką jūs galvojate, kokia yra situacija? Aš suprantu, kad jūs galbūt galite, negalite atsakyti visų klausimų, bet aš galvoju, gal jūs galėtumėt pasakyti, ką tai reiškia. Ir taip pat, ką mes susitą matėme, kai paskutiniai tokie pamastymai atsižvelgus į tai, ką siūlo Vokietijos priekybos ministras, panašu, kad sita kaip ir labai panašus dalykai. Taip pat konkretus pasiūlymai būtų visų pirma išnaudoti visas nacionalinių teismų galimybės. Čia parlamente irgi keliamas tas klausimas, kokie yra variantai, kokios yra alternatyvos. Mes, aišku, žiūrėsime ir konsultuosimės um, su, su specialistais, ką reiškia dėl ateities drąsiškų reformų. Ir tai iš tikrųjų, kad, tai- kaip tai būtų su tuo nacionaliniu teismu, nacionalinės sistemos visų pirma išnau, visų galimybių išnaudojama, paskui jau tarptautinis teismas, kiek tai truktų, ar tai iš tikrųjų bent panašu bent kažkiek būtų į vienodas veikimo sąlygas, nes mūsų šalise skirtingai juk dirba nacionaliniai teismai. Na, įsivaizduokime, byla sva, praeina visas nacionalinės procedūras, paskui pateikia aukščiausią teismą, paskui pereina į tarptautinę sistemą, kaip Aš manau, kad jūs, aišku, pagalvojate apie visą tai, kiek tai įmanoma, kiek tai gyvendinama, kiek čia nacionalinės sistemas reikia koreguoti, kažką daryti, kad kitas sistemas pritaikyti. Uh, Na, gal užtenka tada klausimo ir sustosiu. Ačiū. Danke, Vorsitzender, danke, Frau Malmström, Frau Kommissarin, für. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Malmström. Dėkuoju už pristatymą, už pasiūlymus. Aš dar manau, kad tęsti diskusijos šiais klausimais ateityje. Ir mm, kalbant apie tai, kiek tai yra svarbu mm, visuomenė, tai čia bus tikrai išbandymas. Ar žinote, kokios čia yra pareigas, kokie, kokios prievolės, tai yra mokesčiai aplinkos sauga, mm, viešiosios investicijos, jų apsauga ir ką tai reiškia, kiek tai yra svarbu. Ir atsižvelginti taip, kad šie investuotojai gali kreiptis į teismą. Ir tas tribunolas, tie TDS, tai kur mokesčių mokėtojai ir e, netgi parlamento nariai gali bus traukti į, į bylų nagrinėjimą, į bylas. Ir jūs kalbate apie paramą šiuose sritise, kurios reikalingos į STS. Tai aš norėčiau, aišku, padėkoti už dokumentą, kuris e, yra dėl ISTS reformų pristat parengtas. Čia apimta labai daug sričių ir kai kurias sritis buvo kritikuojamos. Mes, aišku, tai ir turim išgirsti ir e, jungtinių valstybių nuomonę ir taip pat dėl e, sustarimų su Singapūru, kitomis šalimis, ar jie yra traukti. Kodėl jūs manote, kad parlam, tie parlamentai ratifikuos šitą susitarimą, nes mes matėme, kad nėra peržiūros galimybės, pavyzdžiui. Ir jeigu ir, ir neaišku, kas bus ateityje. Na, abejoju, ar dėl to reikėtų išbraukti kai kurios elementus, kaip pavyzdžiui, ar reikėtų išbraukti reglamentavimo teisę, nes preambulės tekstas ne, neduoda užtikrinimo. Ir taikymas įdėsis į preambulėje, tai čia ką su to galima padaryti, reikėtų apsispręsti nuostata, kad valstybės narės sprendžia, tai man atrodo yra ištrauk, įtraukta į šį dokumentą, tai mūsų valstybės narėse yra teismų, kurie turi daug didesnių konferencijų, jeigu reikia persikoti ginčių klausimuose ir taip pat, kada reikia numatyti žalos atlyginimą. Šitie klausimai yra reglamentuojami mūsų konstitucijose ir yra tikrai daug Mm, atvejų, kurie yra labiau sudėtingesni negu tik tai trips sutarimas. Taigi šitame mm, dokumente reikėtų numatyti galimybę, kas pasisako, kas už ką atsakingas tokiais būtent atvejais. Toliau rodau pirštų į jungtinės valstijas ir sakau, kad nacionaliniai teismai neturėtų patirti nuostolių, jeigu yra priimtas sprendimas. Tačiau Danijos teismas pavyzdžiui, teigia, kad reikia e, pritaikyti naują, atšaukti naują nuostatą, kuri netitinka tarptautinių konvencijų. Tai aš čia nežinau, kodėl turėtume atsisakyti mūsų nacionalinių kai kurių taisyklių. Čia mes neatsižvelgėme į viešą interesą ir manau, kad reikia parengti naują modelį. Ir pats požiūris į teismų sistemos modelį yra labai įdomus, tačiau visų pirma kalbama apie tai, kad ne vien tik tai investuotojai turėtų teisę, bet kad ir turėtų ir, ir prievolės. Dėkuoju, ponis Jėdot. Dėkuoju, ponė komisijos narė, kad jūs atvykote pamasus, pas mus. Na, aš nežinau, ar esu susižavėjęs, skaitydamas jūsų dokumentą, nes, e, aišku, tai bus e, e, naujų elementų, kurie galėtume pasinaudoti dėrybose ir taip toliau, bet vis dėlto tai yra blogas dokumentas dėl SDS. Mes jau du metus svarstom šitą dokumentą ir mes vis ar, aršiau, aštriau keičiamės nuomonės dėl šitų mm, e, nuostatų. Siekime, kad įtraukti nacionalinius parlamentus, kad jie būtų dalis šitos sistemos. Ir jūs e, dokumente mm, kalbate apie viešasias mm, diskusijas, bet 97 e, procentai atmetė šitą tokį dokumentą, jūsų pasiūlymą. Ir ESCO ir Konstitucijos reikalų komitetas Mm, jie kalbėjo apie nuolatinės sutartis, bet jūs nepaminėjote, kad šitie komitetai balsavo prieš šitą, balsavo prieš šitą dokumentą ir jau du metai svarstam šitos klausimus, yra pasiūlymai, na ir jie jos, jos, jos nė, nėra nieko rimta, mane tai stebina. Aš suprantu, kad Visų pirma, reikia pasakyti, kad jūs norit pasakyti, reformavote sistemą, o kartais um, kalbate apie sistemą, kuri egzistuoja Singapūrė ar kažkur jungtinėse valstijose, jūs teikite, kad šita sistema iš e, esmės yra e, iškrypus neteisinga, o paskiau jūs vėlgi teigiate kažkokį pasiūlymą, tai vėlgi reikia rasti kažkokių sąlyčio taškų su atitinkamais asmenimis, bet čia neaišku, kam reikalingas šitas susidarimas tarp Europos ir Kanados, tarp Europos ir Junktinių valstijų ir visą laiką, e, tai kalbama, tai yra e, Pasaulio bankas ir PPO Mm, tai nereikalingos tokios sutartys, kad būtų padidintas investicijų srautas. Jūs kalbate apie Pietų Koreją, na puiku, yra daugiau investicijų, bet ten nėra uh, e, e, SDS ir uh, jūs neįrodote, kam tas nuostatas yra reikalingos ir mm, dokumente taip, apie tai kalbame, bet mes čia kaž bus tiesiog e, pasidarysim kažkokią e, dūmų uždangą, tai nėra rimtas dokumentas, jūs neįtikinate, jūs galite teikti, ką norite, bet e, advokatas nėra teisėjas, tai nėra teisingumo sistemos, teisingumo dalis ir tai ne tikrai tai nepra, neprideda pridinės vertės demokratiniam procesui. Tai atsiminkite, ką jūs sakėte e, Europos parlamentui, ką jūs, sako, ką jūs pasakysit nacionaliniams parlamentams, piliečių organizacijams. E, nacionalinės teisės sistemos yra pakankamos. Jeigu reikia e, jas pagerinti, tai tikrai daug ką galime padaryti, o ne paleisti šitą e, mašiną, kuri tikrai nieko ne, nepadės. Ir jis e, suteikia galės tarptautinėms firmoms, bet tai yra kaip pirmasis tarptautinis mm, tribunolas, tik tai tada tai pasitarnaus Europos interesams. Ačiū. Um, Ačiū, ponė Bigi. Teresa. Dėkoju, dėkoju komisariai, komisijos nariai kad ji atvyko ir išsakė savo pastabas, bet aš sutinku ir su tuo, ką sakė kolegos. Dėl ISDS reformos mes daug ką sužinojame iš piliečių, iš darbdavių, kurie yra išsigandę ir aš manau, kad nėra. Reikalo rinktis įvairius apskundimo mechanizmus ir taip toliau. O čia, kaip kolega sakė, kad tai tikrai yra blogai, nes tai nepaiso žmogus teisė, nepaiso įstatymų. Ir tikrai kenkiame žmogus teisėms visame pasaulyje. Ir investicijų srautai tarp Junktinių valstybių ir Europa yra labai dideli. Tai yra 3 milijardai mm, investicijų ir nereikia ISDS tam, kad šitas investicijų srautas padidėtų. Rizika yra priešinga, nes dabar tik tai 8 procentai Amerikos investicijų yra saugomas, yra ginamas Europoje. Tai gal IDDP mes pasieksime 100 procentų. Labai daug Amerikos firmų mato priežasčių, dėl ko reikėtų kreiptis į teismą prieš mus, prieš ieškinį prieš mus. Ir yra ieškinių dėl, dėl, dėl šalos atlyginimo, tai yra milijardai eurų. Ir Jūs teigiate, kad siūlome naudoti ISDS kaip išeities tašką, tačiau visa tai padidina sąrašą tų, tos naudos, kurią naudojasi užsienio investuotojai. Nuolatinis teismas ar apeliacinis teismas tai yra kažkoks pa, pa, patoblinimas, bet jūs to nepadarėte sukurti tarptautinį teismą, tai reikėtų ilgų metų darbo, taigi kaip tai galim padaryti ir ne vienas iš tų pasiūlymų neišspręstų problemos. Mes negalime priimti to, kad kažkokia korporacija turėtų daugiau teisų negu į, į paprastas pilietis, bet kuriame mūsų e, teisme yra teigiama, kad vis teisė yra vienoda visiems, bet iš tikrųjų taip nėra, čia ISDS Jeigu aš esu pilietė, jeigu aš tik tai mm, turėčiau SDS, tai galbūt aš e, galėčiau suprasti, bet tūkstančiai piliečių, daug kas iš parlamento narių koalicijos kolegų mm, yra pasisakę prieš pasiūlymą. Taigi, kas dar turi pasisakyti, kad e, mes atsisakytume šitą dokumentą. Taigi, dabar liko nedaug laiko, tai labai prašyčiau apsiriboti na, dviem, trim minutėms, tikrai nedaugiau, kad komisijos narė turėtų galimybę atsakyti tinkamai jūsų klausimus. Pirmiausia, panas Tikų. Dėkuoju, kai dėl ISDS turiu pasakyti, kad priešingai negu anksčiau kalbėjusieji, aš manau, kad čia matome didelės pastangas siekiant suprasti, kaip padidinti ISDS e, realizavimą. Niekam negalima pamiršti, kokie yra tikslai, kurių reikia pasiekti ESDS pagalba. Iš vienos pusės teigiam apie teisinį tikrumą, o visų pirma apie apie investicijų e, saugumą. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į vieną faktą. SDS tai yra arbitražas. Tai yra tarptautinės teisės institutas, kuris veikia pagal nacionalinės teisės nuostatas. Mano šalyje arbitras arbitražas yra nuolat naudojamas ir aš manau, ponė komisijos narė, kad reikėtų padirbėti, kad būtų suteikta galimybė užtikrinti geresnį skaidrumą, teisinį tikrumą, galbūt e, sukurti teisėjų kolegiją vietoje arbitražo čia turi būti kažkoks tikrumas, kaip dėl kompetencijų pasidalinimo ir kokios temas įtraukiamas, kokie klausimai įtraukiami į sustarimą. Aš čia dar tikrai padirbėčiau daugiau, kokios būtų, kokie būtų alternatyvius sprendimai ir kaip galime to pasiekti specializacijos klausimu, kad nesukurtume samišio, kad nesukurtume maišaties E, jeigu reikia išsirinkti, kokią teisinę sistemą naudotis, arba tai tarptautinė ar nacionalinė teisė. Tai reikėtų padirbėti ties investicijų apsaugos specifiką ir bandyti išvengti tokio bendro požiūrio į šitą klausimą. Ir dar labai trumpai dėl kito aspekto pastaba čia yra nekalbama apie labai svarbius esminius dalykus. Tai yra apie galimybę suteikti rinkos um, e, statusą e, Kinijai ir pagal kovoti su antidempingu. Ypač čia labai svarbu, kalbant apie ekonominę sritį, tai čia suteikti tokį statusą, rinkos ekonomikos statusą, tai reikštų, kad būtų problema. Na tai čia pagal komisijos duomenys 40 procentų įmonių, kurios patenka į nenudingą situaciją, tai yra Italijos įmonės. Ir noriu pasakyti, kad kokios gali būti nuostatos pasiekmes, jeigu toks rinkos ekonomikos statusas bus suteiktas Kinijai iki 16 metų. Ar komisija atsižvelgs į nesaugumą ir riziką Europai? Ar komisija negalėtų garantuoti aptikr, tinkamos apsaugos? prekybos apsaugos, įvedant e, aukštesnės antidempingo priemonės, griežtesnės antidempingo priemonės. Jeigu to nepadarysim, tai tikrai bus labai nesažininko konkurencija iš Kinijos pusės. Dėkoju e, poniai pirmininkui, dėkoju poniai Malstrom už dokumentą. Manau, kad šitas dokumentas yra didelė pažanga ir žingsnis tinkama kryptimi, nes yra čia daugelis tinkamų nuostatų ir matau, kad jūs rimtai žvelgite į kritinius klausimus. Ir aišku, jau anksčiau kalbėjusi nurodė keletą punktų, kurias reikėtų aptarti, bet turiu porą pastabų, kas man kelia didelį nerimą, nes aš manau, kad e, jas prieimus, tai tikrai kils grėsmė visai mūsų sistemai. Mes e, kalbam apie setą, bet klausimas yra tai, kad mes norim kažkokiu, kažkokius pokyčius padaryti, bet ką, kodėl mes tai darom, jeigu dar nėra ratifikuoti sustarimai ir jeigu atsižvelgsime į tai, kad Kanados darybinė pusė mums teigia, mums sako, kad e, nori atsikratyti ISDS. Čia, e, man čia labai sunku suprasti, čia ką norime to pasakyti toliau dėl TTIP. Tai turi daryti visiškai nepriklausomas teismas, ir kur, kur yra tiki nepriklausomi arbitrai, nes negalime pradėti ginčytis, aiškintis, kas bus nepriklausomas arbitras, nes turi būti visiškai nepriklausoma institucija, visiškai nepriklausomas teismas. Tai kodėl to nėra? nes man sunku pasitikėti, sunku patikėti ir mm, aš abejoju, ar tarptautiniai teismai čia negalėtų mm, būti jais pasikliaunama. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra dėrybos su jungtinėmis valstijomis, tai čia jau yra tarptautinės teisės klausimas. Tai jūs tik, tikrai negalime um, būti tikri, kad šitas dokumentas bus patvirtintas iki metų pabaigos, ne 16 metais, bus 17, bet be to dar bus ir rinkimai, bus rinkiminė pertrauka. Tai čia reikia kalbėti apie 17-18 metus, bet to dar yra kitus klaus, kiti klausimai, kuris reikia spręsti. Tai čia ir yra tas politinis patikimumas, čia reikėtų griežčiau ir, ir netgi grėsmiau kalbėti. Aišku, yra dalykų, e, kurie mums nėra svarbus, bet kas svarbus Amerikos pusiai. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes daugas jau buvo pasakyta. Visų pirma, gerbimo komisarė, aš manau, kaip ir kiti sakė, jūs parodėte, kad jūs klausotės ir parlamento, ir visuomenės nuomonės, ir jūs stengiatės um, išsklaidyti mūsų nuogastavimus. Tačiau socialistų grup, frakcija mano, kad nereikia mums ISDS ir TTIP ir niekas nepateisina tų nei ISDS, nei TTIP. Bet, kaip sakiau, aš nesu prieš iš esmės tą mintį dėl a, investicijų apsaugos skiriaus ir manau, kad jūsų dokumentas ir eina tinkama kryptimi. Aš manau, kad aš žinau, kad yra dar problemų. Atsiprašau, užtrukšime mikrofonę, bet jūsų pasiūlyme problemų dar yra, bet jas galime pataisyti. Visų pirma, ką sakė Bona Šulc, dėl reglamentavimo jūs suprantate, kad reglamentavimas yra labai svarbus ir nepakanka to paminėti preambulėje, bet tai būti pagrindinėme tekste. Kas jūsų dokumente teigiama apie teismų slaptumą, vėlgi tai yra labai svarbu. Ir jeigu mes e, aiškinsimės ne vien tik tai, kada vyko teismų posėdis, bet ir kada, m, mm, kokie buvo, e, kokios buvo sprendimas, bet kad e, visuomenė galėtų sužinoti apie šitą darbą. Tai vėlgi yra žingsnis į priekį dėl e, apskundimo mechanizmo, vėlgi aš pritariu tam, kas yra teigiama, nes turim užtikrinti nuoseklumą ir e, turėtume išvengti, kad teismai patiktų keistus e, sprendimus. Dėl arbitrų tai ne, nereikėtų vadinti juos arbitrais, tai yra teisėjai, teisėjai būtent arbitražo teismams ir jiems negali būti leidžiama tuo pačiu metu būti arba mm, prokurorais arba gynėjais kitose bylose, nes dabar yra sistema korumpuota, yra e, interesų konfliktai, pavyzdžiui, vienais metais e, asmo yra prokuroras e, teisme, o po kitą metą kitais metais toj pačioj byloj jis jau yra advokatas, tai reikia užbaigti tokią praktiką. Taigi ir e, skaitumas, apskundimo mechanizmas yra nepriklausomi teismai ir tai mes galime atsisakyti ISDS ir investicijų apsauga gali būti tinkamesnė. Uh, I must say that this is probably the... Ačiū. Man atrodo, šios diskusijos per 11 metų, kai dirbu šiame, šiame kim komitete, yra praščiausiai paruoštos. Ir gaila, kad taip atsitiko, nes čia dėstomos idėjos nėra naujas. Naujas dalykas yra štai koks. Re reglamentuoti teisę mes turime pagal dabartinius susitarimus ir žinome, kad investicijų apsauga nėra draudžiama. Tik tai nacionaliniai teismai gali priimti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 negali pakeisti sprendimo, tik tai mm, parūpinti e, kompensaciją grinaisiais. Dėl skaidrumo tai, tai gerai, kad mes laikomės citral taisyklių. E, blogai, kad kitos valstybės narės bando trukdyti ES taikyti, e, taikyti citraus taisyklės. O dabar dėl paralelinių ieškinių. Vienintelis naujas dalykas yra apeliacijų mechanizmas, bet tai yra blogas dalykas. Sistema pabranksta ir procedūros tampa ilgesnės. Nes žinome, kad dėl kiekvieno sprendimo bus pateikiama apeliacija visos valstybės narės arba įmonės norės pateikti apeliaciją. E, ne tik daugia nacionalinės įmonės norės pateikti apeliaciją. E, kol kas Junktinė karalystė buvo pateikusi vieną bylą, Vokietija porą, E, Prancūzija vieną bylą, o kitos valstybės nebuvo pateikusios bylų. E, dėl šio e, naujo pasiūlymo, dėl naujos institucijos, tai aš jums galiu tik tai palinkėti sėkmės, nes yra įsteigta UNCITRAL institucija, ir kitos šalis nenorės naujos institucijos e, steigti, kadangi dabartinė sistema veikia. Dabar ponas Svoboda, jūri komiteto pirmininkas, ačiū pirmininkė. Aš noriu užduoti Jums klausimą jūri komiteto vardu kai investicijų apsaugos nuostatos buvo aptariamos mūsų komitete kovo mėnesį, jūsų atstovas Bersero paminėjo kelis principus, kad tai taip reglamentuotų plačiau negu ISDS, tačiau nesikištų į valstybių narių kompetenciją. Antra, arbitrai būtų teisėjai arba turėtų tokią pačią kvalifikaciją. Ir trečia, visada būtų galima pateikti apeliaciją įprastinėme teisme. O dabar, kaip aš suprantu, jūs linkstate į tą pusę, kad būtų steigiamas nuolatinis investicijų teismas. Ar tokiai sistemai būtų taikoma taikomos komercinės politikos nuostatos. Ar tai jau teismų bendradarbiavimo civilinėse bylose klausimas. Galbūt tai alternatyvus ginčių sprendimo mechanizmas. Ačiū. aš apgailestauju, kad kai kurie žmonės mano, kad apeliacijų sistema yra papildoma našta ir kad jiems svarbiausia pinigai. Aš manau, kad apeliacijos yra nepaprastai svarbu, jei pažiūrėtume į ISDS praktiką. Džiaugiuosi, kad šiame dokumente pripažįstama gal gale, kad yra realių problemų, kurias reikia spręsti. Ir visokie gazdinimai yra nesažiningi ir neteisingi. Jūs teisingai einate teisingam kryptimi ir išgirdote mūsų pastabas. Tačiau į tam tikrus klausimus jūs neatsakėte. Aš pritariu EPP šešėliniam pranešėjui, kad e, kai kurios iš priemonių yra labai ilgalaikės. Galbūt reikia pradėti nuo tarpinio laikotarpio priemonių. JAV naudojasi vidaus įgyvenimo priemonėmis, kad e, tarptautinius savo įsipareigojimus integruotų į <clears throat> savo E, teisės sistemą. Nežinau, ar šitam elementui e, pakankamai skirite dėmesio. Antra, jeigu ambicija yra įsteigti tarptautinį teismą, tai galbūt jūs galėjote paminėti dokumente, pavyzdžiui, privalomą unitral taisyklių naudojimą mūsų siunčiama žinia yra neiški. Juk jeigu mes norime įsteigti tą instituciją, tai reikės daug tarpinių žingsnių, o jie nėra išdėstyti. Ir iš dokumento susidaro įspūdis, kad teisė reglamentuoti ji nėra pakankamai įtvirtinama invest, investicijų sutartyse CITA ir Singapūro. Ar ką jūs ruošiatės daryti, ar jūs pateikti panašių pasiūlymų Europos parlamentui? Ar jūs dėrėsitės su tų šalių vyriausybėmis iš naujo? Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Dabar Tersosa iš Alde grupės. Ačiū pirmininkė, man už, užteks 20 sekundžių. Dėkoju Jums, Cecilija, už gerai atliktą darbą. E, tema nėra lengva. Pirmas klausimas, ar ISDS bus tarsi modelis būsimiems laisvos priekybos sustarimams su Azijos šalimis? Ir antras klausimas. E, turbūt komisija laukia, koks bus sprendimas plenarinėme balsavime Austrijos atstovas Lechtfried. Aš laikausi objektyvios linijos. Kiek aš žinau, jūs gerbimo komisijos narė, jūs nesate užsispyrusi. Ir nesprantu, kodėl jūs vadinate tuos asmenys arbitrais. Mes nenorime, kad tą darbą atliktų uh, privatus asmenys, arbitrai, mes norėtume, kad tai būtų teisėjai. Taip pat ir viešose diskusijose jums būtų daug naudingiau, jeigu juos vadintume teisėjais. E, pagal tam tikrus kriterijus, nepriklausomumas ir taip toliau. Tikra tiesa, kad teismas kainuoja pinigus, bet tiems kolegoms, kurie abejoja, ar verta leisti pinigus teismams, tai neužmirškite, kad gyvename naujais laikais. Anksčiau egzistavo vendeta, korupcija ir taip toliau. Vendeta, vendeta aišku, mažiau kainuoja mokesčių mokėtojams, bet šiais laikais aš norėčiau, kad dirbtų teismai ir tai būtų protingai išleisti pinigai investicijų apsauga, apsaugos reikia. Čia aš sutinku su jumis. Tačiau nenorėčiau, kad užsienio investuotojai gautų privilegijų lyginant su vietos investuotojams. Investuotojais. Jeigu užsienio investuotojams numatoma štai tokie sprendimai, tai kokie sprendimai siūlomi vietos investuotojams. Suprantate, kad aš nekritikuoju, o bandau jums padėti. Pirmininkas. Na, jūs turbūt kalbėjote apie Austrijos tradicijas. Ačiū pirmininkė komisijos narė pasišventusi TTIP ir CITA ir ISD susitarims. Tačiau parlamentas vis labiau skeptiškai vertina šios susitarimus ir jų įtaką demokratijai, mūsų darbuotojų teisėms, socialistai ir demokratai yra pareiškę, kad e, šitas sustarimas yra labai jiems svarbus. Krikščionis demokratams Aš matau, kad bandoma jiems įtikti. Ne, aš viena taip galvoju. Vakar buvo paskelbta 40 puslapių labai kritiškas straipsnis, tyrimas, aš pacituosiu. Jeigu sutartys būtų pavadintos tiesiai šviesiai, tai jos turėtų vadintis sutartys, kaip perduoti viešuosius pinigus piliečių pinigus teisėjams ir arbitrams. Aš reikalauju, kad komisijos narė sureaguotų į tą straipsnį. Nėra jokių įrodymų, kad ISDS teikia e, naudos piliečiams. Antra, teisė reglamentuoti nenurodytą CITA susitarime. E, profesorius labai paprastai formuluoja panašu į sukčiavimą ar panašių kelių nais ir TTIP. Mums iš tiesų reikia nepriklausomų arbitrų. Profesorius siūlo nustatyti aiškius profesijos apibrėžimus ir įpareigojimus. Komisija siūlo, kad mm, bylos turėtų būti atsimtos iš nacionalinių teismų ir perduotos į tarptautinį teismą. Tačiau tai yra klaidingas kelias. Mes turėtume ISDS mechanizmą naudoti tik tai kaip papildomą prie nacionalinio mechanizmo. O geriausia ISDS mechanizmą iš viso būtų panaikinti. Taip pat panaikinti laisvos prekybos sutartis. Aš siūlau Jums perskaityti profesoriaus Gus Varhaten straipsnį, jis yra paskelbtas mano interneto puslapyje. Ir aš perduosiu šitą straipsnį komisijos nariai, kad jis susipažintų su TTIP kritika. Gerai, tvarkoj, kiekvienam yra leidžiama pateikti informacijos komisijos nariai. Toliau kitas kolega. Ačiū. Komisarė, arbitražo skandalai visiems yra žinomi, aišku, tai ir arbitražai skirti tarptautinės investuotojams apginti. Ir neturi būti vykdomas privatus teisingumas. Mes reikalaujame, kad būtų žengtas žingsnis atgal, nes reikia galvoti, aišku, apie a, tai, kad mes dabar jau gyvename demokratinėse valstybėse ir reikia įvertinti situaciją. O jūs neturite pasirinkimo. Vienintelis kelias į priekį yra po truputį geriauti nacionalinių valstybių uh, o taip pat ir atstovam žmonių galės. Tai prisiminkime liūdnai pagasysiu Žan Monė ir jo mažų žingsnelių politiką. Tai iš tikrųjų čia valstybės, kurios atsisako privačių arbitražų, Mes reikalavome, kad būtų įvertinta situacija. Mes norime, kad transatlantinė sutartis būtų atsimta galutinai ir kad nebūtų to privataus teisingumo net kaip savokos. Aišku, teisingumas e, skirtingose valstybėse vykdomas pagal savo sistemas užtikrintų daug sažiningesnę situaciją. Ma. Gracias. Emma. Y muchísimas gracias a la comisaria y yo también quiero reconocer que está trabajo y un gran esfuerzo por buscar consensos. Ačiū pirmininkė. Daug darbo įdėta tam, kad būtų rastas kompromisas, ieškoma konsensuso, bet aš galvoju, panašiai kaip kolegos, kad nepakankamai mm, atsižvelgta į mūsų pageidavimus. Ponas David Martin aiškiai sakė, kad mums reikia, jog tą darbą dirbtų teisėjai, kad išvengtume interesų konflikto. Ir tik tai teisėjai gali tai užtikrinti. Teisėjų profesija turi prestižą, jie turi patirties. O dėl tarptautinio tribunolo mes turime žinoti, kokios bus procedūros. Dėl komercinės prekybos strategijos, tai pirmiausia, ją reikėtų aptarti, nes tai platesnis klausimas negu ISDS mechanizmas ir TTIP. Šie klausimai labai sudėtingi. Tai mūsų interesų klausimai čia jau mm, reikia atsižvelgti ir į santykius su Kinija Aš norėčiau sužinoti komisijos nuomonę apie šitą situaciją ir kokios perspektyvos. Džiaugiuosi, kad komisarė paminėjo ir Latino Amerikos reikalus. Stiprinimas prekybos ryšių su e, Pietų Amerika, Latino Amerika yra labai gerai, ypač su Čile bei Meksika. Čilė yra geras pavyzdys, kaip galima įgyveninti mm, tvarios plėtros tikslus. Taip pat e, pasinaudojant prekybos svertų galima paraginti tas valstybės laikytis lyčių lygybės reikalavimų. Kitas klausimas yra intelektinės nusavybės teisės. E, skurdžios valstybės, kuriams vadovauja Bangladešas, prašo tam tikrų išimčių dėl vaist, dėl vaistų. Ir dėl patentų, kadangi joms sunku gauti tam tikrų vaistų. Reikia rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp mm, teisų apsaugos ir kita vertus e, reikia užtikrinti, kad piliečiai, tų šalių piliečiai galėtų gauti reikiamų vaistų. Ačiū komisarė, kad šiandien atvykote. Mane suglumino šitas dokumentas, aš tikėjausi konkrečių pasiūlymų, kaip atrodys būsimas ISDS mechanizmas. Bet čia viskas surašyta tariamąją nuosaką. Gal galėtumėt paaiškinti, koks bus galutinis pasiūlymas apie ISDS. Taip pat jūs minėjote, kad atliksite tai taip pakeitimus. Noriu paklausti, o kaip dėl CITA ir Singapūro susitarimų? Juk juose taip pat yra investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmai. Ar tai bus seno tipo mechanizmas ar naujas? Jūs taip pat teigiate, kad ilgalaikis tikslas yra sukurti teismą. Ar tai reiškia, kad CITA ir Singapūro susitarimuose bus numatyta ISDS galiojimo pabaiga? Ar kokiu, ko, kokiais etapais bus panaikintas to mechanizmo galiojimas? Dar vienas klausimas. E, tvarus poveikio įvertinimo, įvertinimas, ataskaita. Kada jūs paskelbsite ataskaitą apie TTIP poveikio ataskaitą? ir jūsų pateikti pasiūlymai nesprendžia pagrindinių ISDS problemų. Tai yra, kad sukūriama atskira teisminė sistema investuotojams. Tai tik tai investuotojų teisės. Bet juk tai ne tik investuotojų teisės, pažeidžiamos kartais žmogaus teisės, pavyzdžiui, Latino Amerikoje. Kaip mes tai spręsime? JSD sukuria atskirą e, teismų sistemą investuotojams, nemanau, kad jie turėtų būti vietos mūsų teisinėje sistemoje. Ačiū, kad šiandien atvykote ir šiandien mūsų diskusija vėl ribota, kalbame, kad apie, kalbame tik apie ISDS. Gaila, nes yra ir kitų svarbių klausimų. Dėl ISDS aš jūsų pasiūlymų džiaugiuosi nebuvo lengva jums pasiekti pažangos, e, kuriant naują, atnaujintą mechanizmą ir atsižvelgiant į parlamento bei piliečių pageidavimus. Du klausimai. Mes kūrėme mm, tam tikrą modelį ateičiai TTIP ir ateities susitarimams. O kaip bus su dabartiniais galiojančiais dvišaliais sustarimais tarp valstybių narių? Ar numatote kokį nors poveikį tiems susitarimams? Ir antra, dėl nuolatinio investicijų teismo. Tai nenaujas dalykas. EBPO apie tai jau diskutavo ir PPO tengiasi tai įgyveninti, dėja nepavyko. Ar jūs ketinate atnaujinti tas diskusijas daugia šalyje, kokie nors, kokie nors organizacijoje? Um, Ačiū. Labai sunerimau dėl įvairių argumentų, dėl SDS ir prekybos. Uh, Mm, tikrai labai sunerimau, nes girdau mažai faktų, bet daug iš ankstinių nusistatymų, stereotipų ir taip toliau. Taigi, mm, ką aš matau, tai yra mėginimai pamatyti, kad arba prie, pasakyti, kad arba priekyba yra blogai tiesiog, arba mm, tiesiog bandymas palaidoti ir transatlantinę partnerystės sutartį ir sitą. Uh, Na, manau, kad priekybą reikia lyginti su komunikavimu. Mums reikia priekybos. Ir jeigu mes kalbame apie IZS, turime tokius du variantus. Vienas variantas būtų uh, Mm, neiti parduotuvę, nepirkti šešto iPhone telefono varianto, sakyti, kad, na, viskas gerai, palaukim 3-4 metus, pažiūrėsime, kas tada bus ir tada jau pirksime. O telefoną ir tada tik tai pradėsime bendrauti, komunikuoti. Man atrodo, tai yra netinkamas variantas. Uh, Mums reikia priekybos susitarimo dabar, kaip ir technologijos, ne, tai nelaukia. Ir SITA yra puikiausias pavyzdys susitarimo, ką mes turime ISD srityje nenorime laukti e, tokio, jeigu nenorime tokio požiūrio, tai neturėsime nieko iš viso. Na, kiekvieną kartą vis kas, <laughs> kaž, kažkiek laiko vis atsiras kažkas naujo ir geresnio. Na, svarbiausia, jeigu mes laikysimės tos vilties, kad kažkas bus geriau ateityje, vis tik tai nepam, ne, pakenkime dabartiniai situacijai. Nekalbėkime nesąmonių daugeliu atveju, nes visi tie iš ankstiniai nusistatymai, kuriuos daugelis iš mūsų skleidžiame, e, paremti blogais faktais ir tai daro gėdą mums. Mes, politikai, turime parodyti, kad mes esame išmintingi žmonės čia Europos parlamente ir jeigu mes pateikėme neteisingus argumentus, mes kenkėme savo įvaizdžiui. Man labai sunku savo pasakyti, žiūrėkite, Jūs mums pateikėte daugelį metų neteisingus argumentus ir tai dabar mums reikia gelbėti savo savo reputaciją. Vienas dalykas yra gelbėti savo reputaciją, kitas dalykas yra pripažinti, kad, pats, kad suklydai. Ir, na, tai prašau, klausimas būtų toks. Man atrodo labai svarbu, kad mūsų vyriausybės namuose, taip pat ekonomikos ministrai, ypač iš stambiųjų e, valstybių, mm, kalbėtų aiškiai tiesiai, su aiškiais argumentais, kad mm, netaptų jie neteisingų, klaidingų argumentų įkaitais. Ačiū dabar, panas Keli. Ačiū pirmininkė. Aš irgi sveikinu šį pasiūlymą. Galvojant apie TTIP, jeigu kas nori pasakyti prieš tai, bet kokią kainą, na gerai, jeigu kažkas nori pasakyti prieš TTIP pasiremiant rimtais argumentais, ESDS, na taip. Uh, komisarė išsakė savo poziciją, įsiklausė suinteresuotų šalių ir pateikė naują pasiūlymą. Man atrodo, jį reikia išanalizuoti. Jis nusipelno to, e, nes tikrai sprendžiami esminiai dalykai, pavyzdžiui, reguliavimo funkcijos, reglamentavimo funkcijos, e, tribunolai, e, skundo patei, apskundimo mechanizmas, taip pat visi tie santykiai tarp teisinių sistemų ir ISDS, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistemos Mm, man atrodo, kad mes galime kažką padaryti šioje srityje ir turime viską, aišku, išanalizuoti atidžiai. Aš tiesiog išsakyčiau mm, porą tokių e, klausimų. Aš taip įsivaizduoju, kad teismas būtų kažkokioje vienoje fiksuotoje vietoje. Antras dalykas, arbitražo teisėjai būtų irgi nuolatiniai Daug kas sakė, kad tai turėtų būti teisėjai, kad um, jie turėtų turėti tokią kvalifikaciją, kurie atitiktų nacionalinių teisėjų kvalifikaciją. Gal tai būtų tikrai um, gerai, kad tai būtų teisėjai, bet nuolatinės atstovavimas dar nieko nesako dėl atlyginimo. Nuolatinė ta grupė mm, teisėjų ir arbitražo narių uh, jie būtų sušaukiami rotacijos pagrindu, kai būtų tinkama, taip, o jeigu būtų skundas, tai jis irgi būtų nagrinėjamas tokios, iš tokios grupės sudarant e, kažkokią tai grupę, taip. Na ir pabaigai. Silva Pereira. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad žengėte reikiamą kryptimį. Mes sveikiname jūsų pasiūlymus dėl reglamentavimo, dėl tų mechanizmų, dėl nuolatinio daugia šalio teismo investuotojų interesams apginti. Tačiau klausimas yra, ar, to, ar tai pakankama. Viskas priklausys nuo to, kiek ta sistema bus privati ar valstybinė. Tuomet bus aišku, kiek jis skiriasi nuo dabar mums žinomos investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistemos. Aš norėčiau Jums priminti tai, kad AFKO komiteto pasiūlymas, kurį Jūs paminėjote labai išmintingai, siūlo nuolatinį sprendimą, kad um, dirbtų nuolatiniai teisėjai. Tokia yra AFKO komiteto uh, Mm, formuluoti. Taigi, kiek ta sistema bus privati ar valstybinė? Jūs siūlote įsteigti mm, tokią struktūrą, kad šalis, valstybės skirtų arbitražo darius, iš esmės tai yra gerai, tačiau tai neišsprendžia dar visų mūsų problemų. Tiek išlieka interesų konflikto problema, ir tas siekis turėti profesionalius teisėjus išspręstų visus mūsų sunkumus, visus mūsų abejonės išsklaidytų dėl interesų konflikto. Taigi, tai būtų mm, teigiamas, mano manimu, rezultatas. Noriu jūsų paklausti vieno dalyko dėl sitos. Mm Noriu paklausti, kaip jūs interpretuojate tą, tai, tą teisinį sutvarkymą, kiek čia lankščiai galima interpretuoti, tai ypač vertinus jūsų pasiūlymus dėl ISDS, ta, reikia žinoti dėl citos mm, kad mes galėtume balsuoti. Aš žinau, kad apeliavo mechanizmas yra numatomas ateičiai, paralelinėme instrumente tai bus, bet čia eina kalba apie labai rimtus dalykus, teisę reglamentuoti. Mes galime užtikrinti teisę reglamentuoti tik tuo met, jeigu bus pakeistas e, e, projektas. Ne vien tik konstatuojama į dalis. Man atrodo, tai reikia padaryti dar prieš balsavimą Europos parlamente. Taigi, aš noriu paklausti, kiek jūs galite būti lanksti būtent šito klausimu? Ačiū, mėly kolegos, labai daug klausimų, labai daug pastabų. Norėčiau Jums priminti, kad dabar egzistuoja 1400 mm, susitarimų e, ir mm, praeitoje kadencijoje mes patvirtiname teisės aktą. Taigi procedūra yra aiški. Komisijos pareiga yra patikrinti dabar galiojančius sustarimus, ar jie atitinka europinės vertybės, europinius principus. Ir turime dabar visą jau darbo atverkę suplanuotą šiems metams. Tai aš taip suprantu, kad jūs iki 2020 metų tą savo pareigą ketinate įvykdyti dėl to patikrinimo. Procedūra kaip ir yra aiški dėl to 1400 starimų. Taigi, komisarė, suteikiu, skiriu Jums kelias minutės sureaguoti į klausimus ir pastabas. Prašom. Your... Ačiū. Dėkuoju už Jūsų klausimus ir komentarus. Pasistengsiu atsakyti juos. Kai daug iš jų persidengia, taigi aš pasistengsiu sureaguoti pačius svarbiausius e, elementus bendrai aptardama jų klausimus. Taigi, iš tikrųjų, tai nėra kosmetiniai pakeitimai, tai yra labai rimtas bandymas atsisakyti senosios investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistemos ir perėti prie daug modernesnės sistemos. Um, ankstesnė komisija žengė labai svarbius žingsnius Kanados ir Singapūro susitarimuose. Taip prie to dar sugrįšiu. Dėl skaidrumo, dėl atvirumo, kad ir e, kiti galėtų dalyvauti procese, suinteresuotos šalis, NVO, tam, kad dokumentai būtų atviri, vieši, kad būtų mm, elgesio kodeksas arbitražo nariams, kad būtų taip pat ir mm, teisė reglamentuoti įgyvendinta valstybėms ir taip toliau. Ir visa tai yra surašyta dokumente, kurį vakar jums išsintinėjau. Tai mes galvojame, kad tikrai yra labai daug pakeitimų, patobulinimų, aišku, galima ir toliau viską tobulinti, mm, sprendžiame šios klausimus um, išgirdau daug susirūpinimo, kad reikia daugiau skaidrumo, kad taip pat, kad būtų teisinė prievalė, o ne šiaip kažkokia, kadangi, kadangi nuostata, kad tą teisę reglamentuoti, kad taip pat, kad būtų nuolat paskutinė grupė, kaip ir rezervas teisėjų, iš kurių būtų galima parinkti arbitražo narius, kad nebūtų interesų konfliktų, kad iš tikrųjų būtų mm, lygiai gre, toliau kalbant apie tos lygiai grečius kelius, kad nebūtų kompensacijos dubliavimo įmonėms ir taip toliau. Visą tai atsižvelgta. Visą tai yra dokumentuose, tai aš sakyčiau, kad tie, kas sakėte, kad mes padarėme tik kosmetinius pakeitimus, tai yra nesažininga, neteisinga daug atsakymų yra. Jūs sakote, kad galbūt neteisniai, ne, iš tikrųjų. Būtų neteisinga, kad aš ateičiau pasiū, su teisiniu pasiūlymu ir sakyčiau, nieko nenoriu keisti. Mes ateiname čia ir, ir kalbu, taip pat rytoj su 28 ministrais aptarsime tas mintis, kurios buvo aptartos kovo 18 dieną čia, kalbėsiu su ministrais, ministrai pateikė, kaip ir jūs, uh, Mm, e, pastabas, sakė, kad yra geri žingsniai prieki, toliau komisija viską ap apjungia ir tada mes pateiksime, pasiūlysime teisinį tekstą, kuris žinoma bus aptartas su jumis. Mm, visi tie atsakymai dėl tartautinės sistemos, e, taip, mm, visa tai prasminga, e, mes tikrai aišku, nenuvertinam visų tų problemų, mes, aišku, viskas nepradings rytoj, mums reikia visų alijansų, mums reikia aiškintis, kaip viskas daroma, kiek tai kainuos, pane Šakė, taip, um, kur, kur, kuri vieta bus parinkta, kas kontroliuos, kas bus ta priimanti. Uh, vieta, ar tai bus fiksuota vieta ar ne, mes dar neturime viso atsakymų, mes dirbame ties lausmai, žiūrime, ką galima padaryti. Į tą laiką, aišku, reikia pasakyti, kad višalių pagrindų reikia labai daug ką išspręsti. Soleidžio um, punktas, um, ponas Kelimberos tiravosi, aš žymiuosi visus tos lausmus, kol kas atsakymų neturiu, dar į, toliau klausimas dėl sąžingo, teisingo elgesio traktavimo. Taip, taip, labai tiksliai turime viską apibriežti, būtent tą taikymo sritis ir ar, ar turi būti kokiu nors išimčių, kad interpretavimo problemos būtų išspręstos, ar reikia aptarti dar toliau, kad nebūtų didesnių teisų tas punktas. Vokietijos vyriausybė iš tikrųjų paprašė ataskaito šio klausimu ir čia yra išvada, kad cita nesuteikia daugiau teisių Kanados teismams nei vietos teismams Vokietija. Taigi yra būdų panalizuoti tuos dalykus ir, ir, ir tikrai išspręsti, kad tokių konfliktų nebūtų. Toliau kai kas klausė, ką daryti su JAV. Na, kol kas tai, aišku, buvo aptarta, diskutuojama su JAV. Žinoma, jie teiravosi dėl proceso, daug dalykų parsivežiau iš ten. Mes sutarėme, kad sugrįšime prie to klausimo, kai susitiksiu birželį vėliau su uh, ambasadorium. Žinote, kongrese dabar vyksta labai intensyvios diskusijos dėl a, a, priekybos propagavimo agentūros ir taip pat vienas iš elementų yra teisės į apeliaciją mechanizmas. Taigi jie apie tai labai daug kalbasi dabar ir mes sutarėme, kad birželio mėnesį, kai sutiksime kitą kartą, mes įvertinsime diskusijas įvykusias ten ir pas mus ir žiūrėsime, ką toliau daryti prieš pradedant dėrybas, aišku, su amerikiečiais. Dėl e, proceso tolyn, aš atrodo atsakiau, dabar dėl Vokietijos dokumento, tą dokumentą aš gavau pirmadienį, tai yra profesorius Krajevski parengtas dokumentas, ne Vokietijos vyriausybės, bet uh, Aišku, atsiuntė mm, jį man Vokietijos vyriausybė ir galiu pasakyti, kad daugelis iš tų idėjų ten atitinka mūsų idėjas, tai natūralu visiškai, mes jau daug mėnesių su jumis tai aptarnėjome, bet ir su daugeliu ministrų, ne tik tai Vokietijoje, mes aptarėme įvairiausius tos klausimus dėl um, apeliavimo mechanizmo, dėl ribotos taikymos rytis, dėl desnio skaidrumo, dėl uh, galimybių pereiti prie labiau nuolatinių pagrindų veikiančio tarptautinio teismo ir taip toliau. Ir aišku, natūralu, kad tie klausimai yra tuo pat metu diskutuojami visur ir mm, labai trumpai aš galiu priminti profesoriaus analizę, pareiškimą, man atrodo tikrai labai įdomi ta analizė. Mm, ta studija mm, panemino paminėjo, na, iš tikrųjų įdomu, kad profesorius parengė um, 50 puslapių studiją praėjus praėjus 15 e, valandų po studijos paskelbimo, tai <laughs> įdomu, akademinėme pasaulyje tokie įvykiai įdomus, aišku. Aš manau, kad bus daug įvairių dokumentų iš įvairių akademinio pasaulio kampelių atkeliaujančių. Toliau, dėl Kanados. Ir SDS, sakiau, turime tikrai daug svarbių pakeitimų padaryti ir dabar daug kas iš jūsų irgi dalyvaujate svarstant CSDS pakeitimus Kanados ir Singapūro sutarimuose. Jie, tai yra uždari, neatviri sutarimai. Mes galime, aišku, panalizuoti, ar teisinio sutvarkymo procese su Kanada, bet taip pat ir su Singapūru, nors žinant, aišku, kad e, Singapūras turėtų pateikti mums gairių dėl pastarytos kompetencijos tuo klausimu, bet vis tiek dar mm, yra dar tas teisinis sutvarkymas ir dar vertimas laukia ir aišku, su partneriais mes galime dirbti, tais klausimais skaidrumo klausimas aptariamas, nuoroda į apeliavimo mechanizmą Kanados sustarime, teisė reglamentuoti yra ten nors ir neteisinėme tekste, bet taip pat ir peršos mechanizmas numatytas. Taigi, mm, kai turėsime jau mm, mes poziciją, mes darėsime su Kanada ir Singapūru aptarti, ką būtų galima padaryti to teisinio patvirtinimo procese. Uh, Ir greta jo, aišku, bet tai yra tarp dviejų partnerių aptartimas klausimas, tai kol kas per anksti apie tai kalbėti. Aš noriu pabrėžti, kad mm, Kanados sutarimas yra uždarytas, mes jo neatidarysime iš naujo, nes e, jeigu jį atidarysime um, tais klausimais sutarimu su Kanada ir Singapūru, tai aišku, jie irgi norės atidaryti kitus skyrius, tai bus labai neigiamas dalykas, kadangi tai yra labai geri susitarimai, geri mūsų ekonomikai, mūsų darbo vietų situacijai ir taip toliau. Kai kas iš jūsų teiravotės dėl Kinijos, dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso, ir kiti teiravosi šio klausimu. Taip, tai labai svarbus klausimas. Mes dabar analizuojame jį, um, teisinės pagalbos paprašėme ir kai tik turėsime didesnį aiškumą, šiais klausimais tikrai pasidarysime savo išvadomis su parlamentu. Jei komisija padarytų išvadą, kad reikia keisti mūsų teisės aktus šio klausimu, tai aišku, tai bus toks procesas, kur uh, bus visiškai įtraukti taryba ir parlamentas, tai žinoma, čia jau bus vėlesnis tas etapas, gal prie to galėsime vėliau, pirmininkė, jums leidė sugrįžti. Taip pat dėl priekybos komunikavimo. Panas Svoboda, taip. Tai bus paremta komercinė teisė, taip. Man atrodo, kitus klausimus aš lik ir atsakiau. E, toliau, ponė Kryton, dar išėjo, bet kam reikia, jūs, taip, jūs likote, tai aš už tai atsakau, žinau, kad taip. ES neintegravo tarptautinių teisės aktų į savo vietinį sistemą. Būtent todėl mums reikia tų susitarimų, uh, Yra daug įvairių priežasčių ir aš savo komunikatę tai išvardinau. Visų pirma, yra devynios dvišalės e, sutartys su JAV, Kanada, Meksika, daugeliu kitų. Uh, Aišku, tuo metu europinės įmonės bus prasesnė situacija. Taip pat yra tokių atvejų, kur gali būti diskriminavimo, licenzijų, konfiskavimo ir taip toliau. Ir tai yra daroma diskriminuojančiai ir nėra apsaugos jav. Taigi tai, tai nėra pribota, mes taikymo sritį aiškiname, darome tikslesnė ir čia žinoma, reikia to kito arbitražo mechanizmo, nei ar nacionalinius teismus eiti. Aišku, daug konfliktų galima išspręsti taip. Ir nuo 60-mečio galvojama iš tikrųjų, kaip tai yra, kaip ir gal paskutinis variantas, kaip išspręsti uh, ginčius toliau dėl to modelio, jeigu mes galėtumėm dėl to modelio, dėl to, to šablonų sutarti, tai taip, Paskui mes, jeigu žiūrėtumėm e, TTIP, po TTIP toliau, tai jeigu tai būtų šablonas, e, tai tada būtų tai integruota į visus ateities susitarimus su partneriais visame pasaulyje. Mm, Paslai Fritz ir ponas Marsin kėlė klausimą dėl arbitražo narių. Esmė ir yra, kad būtų pereita prie tokios sistemos, kur tai būtų teisėjai arba teisėjams lygiai vertus asmenės, o ne šiaip arbitražo nariai, kad jie būtų parenkami iš nuolatinio rezervo tam tikro, galbūt iš pat pradžių ne, ne, ne viskas būtų, ne visas tas rezervas būtų sudarytas, bet tai būtų aiškiai mm, apibriešta paskui, kad nebūtų interesų konflikto, kad būtų aišku, iš kur paimami tie teisėjai, kad tai nebūtų anksčiau buvę arbi, arbitražo sistemos nariai. Pone Rodrygės, jūsų, e, jūsų klausimą aš atsakysiu vėliau, kad galėčiau geriau, geresnį informaciją jums pateikti, tai jeigu sutiktumėt vėliau. Dėl tvaraus vystimosi. E, Skeletai dalyvavosi taip Taip, dirbam, dar, dar, ne, dar neparuošta, negaliu jums e, pateikti tikslios datos, vėliau rūdienį, taip, dirbam, sugrįšiu kaip vėliau su, su ta informacija pas jūs, nes tikrai labai daug yra duomenų, labai daug dar dirbame. Taip, atrodo, pirmininkė, jei nieko nepraleidau, lyg ir viskas dėl nacionalinių teismų, dėl. Atsiprašau. problema tarp užsienio ir vietos investuotojų, kad situacija nėra vienoda jiems. Aš uždaviau tokį klausimą, jei, jei norėtumėt atsakyti. Taip, žinoma, tie susitarimai yra užsienio investicijoms, bet, kaip aš jau sakiau, yra Vokietijos vyriausybės ataskaita dėl, pavyzdžiui, sitos, kad sita nesuteikia daugiau teisių Kanados įmonėms palyginti su Vokietijos Vokietijos įmonėmis. Tai gal reikėtų analizuoti tą, tą, tą klausimą. Taip, um, iš, pavyzdžiui, kad Kanados sustarime tai jau yra, mes galime pažiūrėti, kaip tai suformuluoti ir ateityje. Aišku, tai yra kaž, jautrus klausimas, jūs teisingai pasakėte, bet Vokietijos ataskaitoje buvo padaryta tokia išvada. This, uh, no weiter... Aišku, e, turi būti punktas, kad būtų aiškiai apibriešta, kad vienodas traktavimas būtinas. Kągi, um, buvo naudinga ir vaisinga diskusija. Labai ačiū komisijos nariai, ačiū kolegoms. Na, Man atrodo, tai ne diskusijų pabaiga, o dar tik tai nuostabios draugystės pradžia, o susitinkame visi ryto 9 ryto.